Sveiki visi. Labą dieną. Prašau visų susėsti. Netrukus pradėsime. E, šį labai svarbų parlamento gyvenime renginį klausimus, e, kuriuose dalyvauja paskirtojo komisijos narė, ponia Ulva Johansson. Noriu pasveikinti Jūs piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete, parlamente. So much. Tikrai malonu Jūs čia pasveikinti. Noriu priminti, kaip vyks mūsų darbas. Visų pirma, pagal darbo tarkos taisyklių septintąjį priedą uh, kuriame yra e, komisijos patvirtinimo gairės. Parlamentas e, įvertina paskirtuosius komisijos narius, įvertindamas jų e, bendrasias kompetencijas, atsidavimą Europai ir asmeninį nepriklausomumą. Taip pat mes įvertinsime konkret, kon, kandidatės paskirtosios jai kompetencijų srities išmanimą bei uh, E, komunikavimo įgūdžius. Noriu e, priminti Jums, kad parlamentas yra e, pateikęs paskirtai komisijos nariai parengiamą į klausimyną kuriam klausimus, du klausimus parengė pirmininkų, parlamentų pirmininkų, tižau, komitetų pirmininkų suiga ir tris konkrečius klausimus parengė Libė komitetas. Ir paskirtoji komisijos narė atsakė į klausimino klausimus ir jie buvo išversti į visas oficialiasias kalbas. Noriu priminti Jums, kad Teisės reikalų komitetas nepareiškia jokių prieštaravimų dėl galimybės surenkti e, paskirtosios komisijos narys Johansson klausimus. Taigi mūsų diskusijos vyks štai tokia tvarka. Visų pirma, paskirtoji komisijos narė prisistatys E, padarysiu žanginį pasisakymą, kuris neturėtų būti ilgesnis nei 15 minučių. Po to bus klausimų ir atsakymų laikas. Mm, nariai turės galimybę užduoti nedaugiau, iš viso nedaugiau nei 25 klausimus. Ir kaip įprasta, pirmajame klausimų raunde e, klausimus užduos politinių frakcijų atstovai atitinkamai pagal uh, Dehon sistemą priskirtą politinį frakcijai, kiekvienai frak, uh, svorį kiekvienai frakcijai. Uh, klausimui skiriama viena minutė, atsakymai paskirtojo komisijos narė turės dvi minutės ir paskui bus galimybė užduoti papildomą klausimą. Jam narys turės vieną minutę ir paskui paskirtoji narė turės vieną minutę atsakymui. Ir pirmajame raunde klausimus užduos e, paskirtieji kiekvienos frakcijos atstovai. O antrajame klausimų rande, raunde e, dalyvaus kiti frakcijų atstovai. Taip pat bus galimybė ir neprisijungusiems prie frakcijos, frakcijų nariams užduoti klausimus. Klausimo pabaigoje e, paskirtoji komisijos nariai turės penkias minutės galutiniam pasisakymui. Prašau visų nepamiršti, kiek laiko, kiek minučių numatyta pasisakymams, nes turime laikytis numatytų taisyklių, nepažeisti laiko apribojimų užduodant klausimus ir atsakant į klausimus. raginsiu narius baigti pasisakymus, jeigu matysiu, kad e, viršijamas laikas. Prašau visų bendradarbiauti ir iš anksto dėkoju už supratimą. Vertimas žodžiu šiame mūsų posėdyje vyksta visomis 23 oficialiosiomis kalbomis. Prašau nekalbėti per nelik greitai. kad visi vertėjai galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Diskusijos transliuojamos e, gyvai internetu. Taip pat bus galimybė peržiūrėti video, šio klausimo video įrašą parlamento sventainėje. Taip pat noriu dar kai ką pasakyti šis klausimas yra ypač svarbus Libe komitetui. Visų pirma, tai vienintelis klausimas, kuriame Libe komitetas yra pagrindinis. Jame dalyvaujame tik, dalyvauja tik mūsų komitetas, nėra jokių e, kitų komitetų, nes šis rytis, šios kandidatės sritis yra konkreti Libe komiteto teisėkuros sritis. E, Kaip numatyta Lisabono sutartyje, mums patikėta rūpintis migracijos ir prieglapšio politika, e, sienų valdymų ir apsauga, su šiandien erdvė susijusią politiką ir, labai svarbu, ES vidaus saugumo politika apimant ir kovą su organizuotų nusikalstamumu, rimtais tarp valstybiniais nusikaltimais, terorizmu. bei Europos prokuratūros veikla. Taigi mes nekantriai laukiame galimybės pasikeisti e, nuomonėmis e, apie visas šias svarbės politikos sritis, kurios kelia nemažai iššūkių Europos e, šalių vyriausybėms pastaruosius porą metų. Ir pradedame vis, da, mūsų darbas žodis poniai Ulvai Johansson e, įžanginiam pasisakymui. Jūs turite 15 minučių. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Aš labai džiaugiuosi, kad esu prieš jūs. Suprantu, kad e, tos dvi valandos nebus lengvos, bet aš turiu pripažinti, kad ir nervinuosi, šio klausimo laukiau, labai laukiau, nes tai yra e, esminė demokratija demokratijos dalis, o jūs esate tiesiogiai išrinkti Europos piliečių atstovai. Jūs turite šį klausimą organizuoti ir pasakyti, ar aš tinku šiam darbui ar ne. Todėl aš labai laukiu e, šio klausimo ir viliuosi, kad aš galėsiu su jumis bendradarbiauti per artimiausius penkerius metus. Aš e, esu buvusi penkių skirtingų Švedijos vyriausybių ministrė, vadovaujant trims skirtingiems ministrams pirmininkams. Visos tos vyriausybės buvo mažumos. Aš labai gerai pažįstu darbą su skirtingomis politinėmis grupuotėmis, siekiant kompromisų ir ieškant e, išeičių parlamente. Aš suvokiu, kad ta patirtis man pravers bendradarbiaujant su jumis. 2015 metais Švedija priėmė daugiau pabėgėlių vienam asmeniu negu bet kuri kita valstybė. 2015 metais trečdalis visų nelydimų nepilnamečių atvykusių į ES pasiekė Švediją. Tai buvo realus iššūkis. Ministras pirmininkas paskyrė mane suteikė man ypatingą atsakomybę koordinuoti visus vyriausybės veiksmus susijusius su migracijos ir integracijos valdymu Švedijoje tuo metu. Didžiuojasi, kad Švedija sugebėjo suteikti prieglopsi tiek daug pabėgėlių tuo laiku. Taip pat didžiuojasi tuo, kad daugelis jų dabar integravosi į Švedijos visuomenę ir prisideda prie mūsų ekonomikos. Tačiau tuo pat metu ši patirtis man labai aiškiai parodė, kad mums trūksta gerai veikiančios valdomos Europos prieglobščio ir migracijos sistemos. Mums reikia bendros, bendrų ir tvarių Europos sprendimų migracijos problemai. Reikia sprendimų, kurie būtų prognozuojami ir pavieniams asmenims ir visuomenėms. Migracijos ir saugumo politika yra labai svarbi ir ji gali būti, e, gali, tos dvi politikos šakos gali viena kitą papildyti, tačiau nereikia jų sieti į vieną. Migracija neturėtų būti traktuojama kaip grėsmė saugumui. Saugumas siejama su laisvė Europoje visiems turi būti suteikta laisvė gyventi visuomenėje, vadovaujant, e, dominuojant teisės e, principams, teisės viršenybei, žinodami, kad viešoji valdžia daro viską, ką gali, kad žmonės apsaugotų. Ir turim kovoti su tais, kurie tai laisvai kelia pavojų. Grėsmė saugumui prilyksta grėsmiai mūsų visuomeniai. Tačiau Taip pat aš turiu pasakyti, kad aš labai didžiai stebėsiu ir užtikrinsiu, kad laisvės, kurias mes siekime apsaugoti, e, nenukentėtų dėl saugumo priemonių, kurios yra kuriamos tam užtikrinti. Dėl migracijos mano tikslas rasti vieną kelią į priekį. Tokį kelią, kuris pasiteisina ir kuris atitinka mūsų vertybės. Pagrindinis mano prioritetas, ir aš suprantu, kad tai bus labai sunku padaryti, yra sukurti naują migracijos ir prieglopšio paktą. Tai bus sunku padaryti, bet vėlgi aš noriu aiškiai pasakyti, pralaimėti šiuo atveju negalime. Mes turime sukurti bendrą Europos migracijos ir prieglopšio paktą. Jau daug nuveikėme, tačiau dar lieka daug sudėtingų įvairių iššūkių. Aš suprantu, kad dabar įgavome gerą pagreitį e, tiems iššūkiams įveikti. Sukurtas Europos metodas tiesti tiltus, o ne sienas statyti tarp valstybių narių. Migracija ir saugumas yra e, politinių gairių prioritetų tarpe, nes mes turime piliečiams E, suteikti atsakymus į klausimus, kurie jums labiausiai rūpi. O migracija ir saugumas yra Europos piliečių e, svarbiausių trijų temų tarpe. Migracija ir saugumas yra susijusi su daugeliu politikos ryčių ES vidar už jos ribų. Sanglūda ir koordinavimas yra labai svarbus. Migracijos efektyvus ir prognozuojamas valdymas, išorės sienų apsauga, saugumo užtikrinimas išliks vidaus reikalų portfelio e, esmė tuo tikslu mes turime siekti bendros, bendro uh, pamato darbui. Kompromisas ir bendradarbiavimas yra Europos bendradarbiavimo kertiniai akmenys ir aš ketinu tokiu principu dirbti. Aš žinau, kad jūs, Europos parlamento nariai ir šios svarbaus komiteto nariai, esate sukaupę daug patirties ir esate kompetitingi tokiame darbe. ES yra pagrįsta vertybėmis ir tai turi būti mūsų pagrindiniai e, principai. Aš ne tik ginsiu tas vertybės ir už jas garsiai pasisakysiu. Ir tai darysiu ne tik ES viduje, bet ir už ES ribų. Man labai svarbu apsaugoti demokratinės sistemas nuo populizmo ir ekstremizmo ir visuomet apginti žmogaus teisės. Aš e, noriu e, spręsti labai griežtus iššūkius susijusius su vidaus reikalų portfeliu. E, Tai yra portfelis, kurio aš labiausiai norėjau. Aš esu labai dėkinga už tai išrinktai komisijos pirmininkiai. Džiaugiuosi, kad ji man patikėjo tokią svarbę atsakomybę. Šiandien saugumo srityje mums iškylančios grėsmės nuolat keičiasi ir mes patys turime prie jų prisitaikyti. Aš stengsiuosi užpildyti spragą susidariusios ES vidaus politikoje, vidaus saugumo politikoje ir pasirūpinsiu, kad ES sugebėtų tuos uždavinius įveikti. E, mano tikslas - sukurti veiksmingą saugumo sąjungą e, pamatų pastatytų per pastarosius penkerius metus pagrindų Tai reiškia, kad mes turėsime užtikrinti, kad įstatymai, kurie yra priimti, būtų veiksmai gyvendinti. Mes turėsime pašalinti susidariusią saugumo bazės e, spragas. Organizuotas nusikalstamumas, narkotikų priekyba, priekyba žmonėmis, vaikų seksualinis išnaudojimas yra pagrindiniai mano prioritetai. Per daug dažnai pažydžiamiausi mūsų visuomenės nariai tampa tokių nusikaltimo aukomis. Aš esu tvirtai įsitikinusi, kad visuomenė privalo tuos žmonės apsaugoti ir aš to labiausiai sieksiu. Nepailsdama dirbsiu, stiekdama e, nepalikti erdvės terorizmams, jų planams, finansavimo galimybėms, išpolio organizavimui. Su visų rūšių radikalizacija kovoti sieksiu. Tai bus pagrindinis mano darbo atverkės klausimas. Aš bendradarbiausiu su TER komitetu, jo rekomendacijos bus mano darbo gairės e, Kad pasiektume įtakos, reikia geriau bendradarbiauti įgyvendinant teisės aktus. Mes turime labai greitai keistis ir pristaikyti prie naujų saugumo grėsmių. Mes turime gerinti šį bendradarbiavimą. Europa čia atlieka gyvybiškai svarbu vaidmenį. Aš esu pasiryžusi laikytis solidaus faktinio požiūrio į politikos kūrimą. Uh, mano portfelio srityje. Mano tikslas - pritaikyti geresnio reglamentavimo principus, kuriant geresnius teisės aktus ateityje pagal mano portfelį. Dėl migracijos, kaip jūs visi puikiai žinote, diskusijos vyksta sudėt, sunkiai ir e, nuomonės yra susiskaldžiusios. Reikia nedelsiant sukurti bendrą, tvarų, prognozuojamą sprendimą Dabar pasiektas naujas pagreitis, naujas, nauja galimybė atsivėrė atėjus naujai komisijai. Ir mano uždavinys, e, kurį man suteikė išrinktoji pirmininkė, yra pasiūlyti naują migracijos ir prieglopšio paktą. Pirmiausia, aš stengsiuosi išklausyti skirtingų nuomonių ir rasti bendrą vardiklį. Aišku, bendradarbiaudama su parlamentu, bet taip pat ir dvišalių pagrindų kalbėdamasi su visomis valstybėmis narėmis. Kai tik būsiu patvirtinta uh, E, komisarės darbui, ketinu visas valstybės narės dvišalių pagrindų netelsdama sustikti ir aš jūsų komitetą apie tai informuosiu. Aš analizuosiu visą eilę migracijos politikos aspektų. Prieglupsis kova su nelegalia migracija, išorės sienų stiprinimas, e, migrantų gražinimas, legalūs e, imigracijos būdai, integracija, bendradarbiavimas su partneriais už ES ribų. Šio holistinio požiūrio neatsiejama dalis bus jau pateiktųjų teisės aktų atidi analizė. Man labai svarbu e, visuose savo veiksmuose galvoti apie lyčių lygybės e, dimenciją. Aš puikiai suprantu, kad šis komitetas europietiškai, tikrai europietiškai intensyviai dirbo, siekdamas apibriežti daugelį teisės aktų dėl prieglopščio. Tai buvo gyvybiškai svarbus darbas, kuriuo remdamėsi mes turėsime tęsti savo veiklą. E, turime ieškoti tvarių sprendimų solidarumo ir atsakomybės pagrindų. Tai bus mūsų darbo pagrindinis švyturys. Aš e, noriu ieškoti būdų, kaip pašalinti spragas susidariusias tarp prieglaušio ir gražinimo. Mes turime gerbti savo vertybės ir teisinę atsakomybę tų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos atžvilgių, bet mes turime užtikrinti, kad tie, kurie neturi teisės likti ES, turi būti gražinti savo tevinę. Tik praėjusiais metais tik tai trečdalis tų, kuriems buvo įsakyta grįžti, iš tiesų sugrįžo. Man atrodo, kad patikima ir tvari prieglopščio sistema uh, E, turi būti pagrista funkcionuojančia humaniška e, gražinimo politika. Mes turime visiškai gerbti tarptautinės teisės non-refoulement principą. Politinėse garėse taip pat yra pabrėžima, kad ES reikia saugių, legalių veikimo būdų. Man atrodo, kad tai yra e, sprendimo dalis. Uh, Turėtume didžiuotis tuo, kad Europos dalis migrantų perkelime pasaulyje siekia 15 procentų, bet čia reikėtų padaryti daugiau. Atsiprašau, 2015 metais buvo 15 procentų, praėjusiais metais buvo 50 procentų. Padaryti reikia daugiau. Aš su valstybėmis narėmis tenksiuosi migrantų perskaitimo klausimų daug dirbti, E, norime sukurti reikalingus humanitarinius koridorius skubiems atvejams. Mes negalime toleruoti to, kad viduržėmio jūroje e, prarandamos gyvybės. Labai svarbus naujo migracijos ir prieglopšio e, elementas bus tvaresnė, patikimesnė, e, nuolatinė paieškos ir gelbėjimo sistema. Aš turiu labai aiškę misiją. Reikia laikinus sprendimus pakeisti nuolatiniais. Gyvybių saugojimas, gyvybių gelbėjimas, žinoma, yra mūsų moralinė pareiga. E, taip, mes stengsime sugriežtinti kovą su kontrabandininkais ir negaliais priekeiviais. Tai yra žiauriausias verslo modelis. Mes turime suprasti, kad jis yra pagrystas nusikalstamais tinklais. Galiausiai aš noriu pabrėžti, su kokia rizika šiandien susiduria Europos integracija. Šengeno erdvės e, sklandus funkcionavimas turi būti užtikrintas greitas e, prie visapusiško Šengeno zonos funkcionavimo atkūrimas be vidinių sienų kontrolių yra pagrindinis tikslas man. Kuo sėkmingiau naujasis migracijos ir prieglošio paktas bus e, suformuluotas, tuo stipresnės bus mūsų išorės sienos. Ir aš tikiuosi, kad tai, tam padės nacionalinės sienos apsaugos tarnybos, taip pat ir Frontex. Mano uh, E, tikslas - sukurti tokią migracijos ir saugumo politiką, kuri būtų naudinga mūsų piliečiams, kuri būtų subalansuota ir sąžininga ir svarbiausia, ji turėtų būti pagrista mūsų vertybėmis. Aš visiškai suprantu, kad tai yra sudėtingas portfelis, sudėtinga atsakomybė. Man per pasarasias tris savaitės daug kas tai sakė, nuo pat to momento, kai paskirtoji komisijos e, pirmininkė um, paskyrė man šį dosiją, tačiau šioje srityje turime siekti e, būdų eiti į priekį, negalime sustoti. Tai yra pagrindinis mano prioritetas ir man bus reikalinga jūsų patirtis, jūsų pagalba, jūsų kvalifikacija ir patirtis, kad mes galėtume kažko pasiekti. Taigi, man labai didelė garbė bus, jeigu aš būsiu patvirtinta, e, dirbti šį darbą ir aš e, su dideliu susidomėjimu lauksiu bendradarbiavimo su jumis. Ačiū. Dėkuoju paskirtai komisarė ponė Johansen už jūsų suteiktą informaciją ir prisistatymą. Na ir dabar atėjo metas išklausyti komiteto narių. Pradėkime nuo koordinatorių iš skirtingų politinių frakcijų. Pradėsime pagal kalbėtojų sąrašą ir priminsiu, kad skirima po dvi mintis pasisakymui, po to e, kandidatė sureaguos ir po to papildomai minutę kiekvienam. Pradėsime nuo ponės Tomas Tobė, EPP frakcijos atstovės. Prašau, dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti uh, ponė Johansson, ir džiugu, kad jūs kalbate apie bendras europinės vertybės. Na, aš tikiuosi, kad e, paskirtoji komisarė taip pat e, parems ir Europos gyvenimo būdą. Mano klausimas e, liečia mūsų bendrą europinį saugumą. Na, kaip žinia, yra daug problemų dėl ginklų ir narkotikų, kurie per sienas plūsta Europą. Be to galima teikti, kad išaugo uh, nusikaltimai prieš turtą ir viso ES siaučia organizuotos nusikaltėlių grupuotės. Taigi norėčiau pasidomėti, ką uh, paskirtoji komisarė yra konkrečiai pasirinkusi daryti. Ar esate pasirinkusi didinti biudžetą Europolui, ar esate pasirengusi siekti užtikrinti, kad būtų sukurtas centras skirtas kovai su organizuotu prieš turtą nukreiptų nusikaltamumu. Prašau atsakyti. Dėkuoju, ponė Tobė. Na, manau, kad tikrai labai svarbu ginti mūsų bendras vertybės. Tačiau nebūkime naivus. Mūsų sąjungos vertybėmis, kuri e, kyla pavojus, tai uh, yra pavojus teisės viršinės principai, pavojus mažumų apsaugai ir vėl atsirado daug žmonių ES, kurie bijo ir prieš žmonių priekabiaujama, o moteris neturi teisės priimti sprendimų dėl savo pačių ateities. Taigi aš manau, kad tai yra jūsų komiteto prerogatyva ginti šias pagrindinės vertybės ir aišku, tai susijęs su saugumu. Uh, Nes jeigu nesugebėsime tinkamai kovoti su nusikalstamumu, taip, kaip jūs minėjote, narkotikai, sprogmenys, ginklai kerta sienas ir taip pat įtakoja mūsų visuomenę. Tai savotiškai naud, nuodai, jeigu žmonės nesijaučia e, visuomenės apsaugoti nuo nusikaltamumo, tai nuodija. Ir matome, kad e, organizuotas nukalstamumas elgesi vis profesionaliau, pavyzdžiui, kurdamas savo verslo modelius. Ir todėl turėtume padidinti pastangas Europinių lygių tam, kad galėtume tinkamai kovoti su šiuo fenomenu. Nuo kalbant prieš apie nusikaltimus turtui, tai vienas iš mūsų prioritetų Europolą prioritetu ir toks sprendimas buvo primtas kartu su Libė komiteto nariais, taigi tai jau dabar yra pasirinktas kaip prioritetas. Dar viena mintis reagavimai į atsakymus. Dėkoju, ponė paskirtoji komisarė. Na, suprantu, kad ketinate ginti bendras europinės vertybės, tačiau gal galėtumėte konkrečiau nurodyti, ar taip pat paremsite Europinės gyvensinos apsaugą. Be to, minėjote, kad svarbu, jog Europolas daugiau dėmesio skirtų nusikaltimams prieš turtą ir kovai su jiems. Tačiau svarbiau yra sužinoti, ar esate pasirengusi diskusijoms dėl specifinio kovai su šiuo fenomenu skirto centro įkūrimą. Kol kas apie tai nekalbama. O dėl saugumo, tai žinau, kad šiuo metu dedate daug pastangų tam, kad e, būtų užtikrintas saugumas prie sienų. Na ir tikiuosi, kad turėsite laiko ir galėsite daugiau pakalbėti apie saugumo aspektus. Dėkuoju. Aišku, aš palaikau Europos gyvenimo būdą. Tikrai labai svarbu e, sustiprinti pastangas ir apginti mūsų vertybės. Tai ir yra europietiškas gyvenimo būdas. Džiaugiuosi, kad tai yra viena iš prioritetinių šios komisijos sričių, kalbant apie nusikaltimus e, prieš nuosavybę ir ar tai turi tapti svarbiausia tema. Manau, kad nebūtų išmintinga man šiandien atsakinėti į šį klausimą, nes aš dar ne, ne, nepatvirtinta komisijos nare. Reikia kalbėti apie tai, koks turėtų būti tinkamo dydžio Europolo finansavimas ir kokios turėtų būti ateities e, veiklos prioritetinės sritis. Pirmininkas dabar, ačiū. Ir dabar žodis Claude Morajas. Komiteto vicepirmininkas. Pone paskirtoji komisijos narė. E, sekmadienį e, matėme baisių vaizdų iš Morija, pabėgėlių stovyklos, kaip vyko gelbėjimo, paaiškos ir gelbėjimo operacijos. Tai yra aktuali E, tema dėl to, kad vykdoma neteisinga politika. Būtent todėl tai taip svarbu ir kaip jūs sakėte, kartais reikia sprendimų paremtų solidarumu. Ir e, situacija be atsako tiesiog negali būti pasirinkimu. Parlamente mes daug metų siekėme, kad E, susidarytų reikalinga dauguma dėl Dublino sistemos peržiūros, taip pat e, kitų reglamentų peržiūros. Mums pavyko e, tai padaryti, tačiau viskas įstrigo taryboje. Taryba tai blokuoja. Todėl noriu paklausti jūsų, ką darysite, kad šiuose svarbiose sritise būtų pasiekta pažangos. Ačiū ponia Marais už tokį aktualų klausimą. Žinau, kad parlamentas, dirbdamas europietišką dvasę, e, pasiekė kompromisu ir susitarė dėl šių klausimų. Tačiau situacija taryboje yra įstrigusi ir taip yra jau daug metų. Mano užduotis e, išjudinti vis reikalus iš aklavėtės ir aš padarysiu viską, ką, ką, ką reikia, kad taip ir įvyktų. Bet visų pirma, noriu dvi šalių pagrindų pasikalbėti su visų šalių atstovais, kad išsiaiškinčiau, kokie klausimai yra joms svarbiausi ir galbūt ką reikėtų pateikti kitaip ir ką reikėtų pasiūlyti. Negaliu tiksliai pasakyti, kaip konkrečiai tai darysiu, nes, kaip jau sakiau, noriu visų pirma įsiklausyti, išgirsti ir esu pasirengusi informuoti parlamentą apie šį dialogą, nes būtent jūs visko pasiekėte čia. Man patikėta ši atsakomybės sritis ir e, užduotis e, pasiekti naujo pakto dėl migracijos ir prieglopščio, nes esu, turiu daug patirties šioje srityje. E, ir anksčiau mas, man politinėje karjeroje teko gliaudyti kietus riešutėlius. Žinoma, pasitelksiu įvairiausius e, e, aspektus, kad susidoročiau su tomis užduotimis ir remsiuosi parlamentu. Manau, kad tai įmanoma pasiekti. Ačiū. Thank you. Back to you, Mr. Moraes, for a minute. Ačiū, ponia Morajas, dabar vėl žodis jums papildomam klausimui. E, Pone paskirtoji komisijos narė, jūsų įženginėme pasisakymė tikrai nuskambėjo pozityvi, pozityvus nusiteikimas. Tačiau vis dėlto norėčiau dar kartą užduoti klausimą. Taryboje viskas įstrigo, ar taip gali nutikti, taip dar kartą ir tas to naujo pakto gali ir nebūti. Todėl noriu paklausti, E, štai ko balsavimas šiuo klausimu turi vykti kvalifikuota balsų dauguma, tai taip numatyta sutartise, komisija yra sutarčių sergėtoje. Ar galite paprašyti valstybių narių kitaip elgtis, o jei ne, kokių dar pasiūlymų galime tikėtis, kad viskas pajudėtų šioje srityje, nes tai sritis, e, kur yra nepaprastai svarbi Europos Sąjungai. Ačiū manau, kad yra galimybių pasiekti naujo susitarimo dėl migracijos ir prieglapšio ir bus, galbūt bus patikti du pasiūlymai tuo pat metu ir e, bus ieškoma bendro sutarimo dėl jų. Ar jeigu būsiu paskirta dirbti komisijoje nuo lapkričio pirmosios, žinoma, pradėsiu ieškoti plačiausio įmanomo kompromiso tai mano tikslas. E, užtikrinti, kad visi jį palaikytų. Tačiau galų gale, nes juk iš tikrųjų reikia to naujo pakto. Now... Dėkoju. Ir dabar suteiksiu žodį Renew frakcijos atstovui, ponui Tudoračiui. Prašau vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiame paskirtoji komisarė. E, noriu pasidomėti dėl Šengino. E, Na ir laikui bėgant Šengino erdvė tapo Europos integracijos simboliu, labiausiai matoma, kuris labiausiai matomas valstybėms narėms. Tačiau kai kurios valstybės narės ignoruoja taisyklės, įvesdamos neteisėtas kontrolės prie sienos. Na, o reaguodami tai, komisija pateikė teisės aktų pasiūlymus, kuriais įteisinamos tokias kontrolės. Rumunija, Kroatija, Bulgarija laikosi e, taisyklių Šengino kriterijų, ką nuolat pabrėždavo ir parlamentas, tačiau vis dėlto jos daugybę metų užlaikomas prie Šengeno slengščio. Na ir atrodo, niekas dabar šiuo metu nešneka niekada, nei kaip jos galės prisijungti prie Šengeno erdvės. Savo atsakymę raštu jūs minėjote, jog tinkamas Šengeno erdvės veikimas bus svarbus migracijos pakto elementas, tačiau Šengeno taisyklės ir dvasia šiuo metu kaip tik paminti pakomis. Taigi, ką konkrečiai ir kada ketinate nuveikti tam, kad vienas iš didžiausių Europos pasiekimų nebūtų prarastas ilgolėse, ilgose ir sudėtingose politinėse diskusijose ir darybose dėl migracijos pakto. Dėkoju mm, ponui Tudoračiu šį klausimą. Na, kaip jau minėjau ir savo žanginėme pasisakymę, taip, man yra prioritetas, kad kiek manoma būtų, kiek manoma greičiau sugrįžti prie tinkamo Šergino erdvės veikimo, įskaitant ir kontrolės prie vidaus sienų atsisakymo. Taigi tai tikrai prioritetas. Na taip, ir taip, raginsime šalis, kurios įvedė kontrolę prie sienos, vidaus sienos atsisakyti e, šios kontrolės, tačiau turime pripažinti, kad yra sąsojo tarp tinkamo Šengeno erdvės veikimo ir tam tikrų elementų, kurie yra prieglopščio pakete. Šiuo metu susiklosi tokia situacija, kuri rodo, kad egzistuojančios taisyklės pagal Dublino reglamentą nėra tinkamai taikomos, nepasitvirtina, turime tai atsižvelgti, tačiau laikti nebe, laukti nebegalime. Aš visiškai dėl to sutinku. Netu dar ačiū, dar kartą klausimas jums. <clears throat> Pone komisarė, žinau, kad tokiame kontekste sunku atsakyti taip arba ne. Tačiau vis dėlto pabandysiu suformuoluoti tokį klausimą. Ar pradėsite pažeidimo procedūras prie šitas valstybės narės, kurios išlaiko kontrolę prie vidaus sienos, tai pažeisdamos Schengeno e, erdvės taisyklės, kai tuo tarpu bus siekiama e, migracijos pakto, o kaip e, įtrauksi tarybą į Schengen erdvės vientisumų užtikrinimą ir Jeigu taip, tai kokį šiems darbams pati esate numatęs susitvarkaraštį? Atsakymas. Dėkoju. Na be abejo. Na, paskutinė galimybė tai yra pažydimo procedūra, čia komisijos prerogatyva, visuomet šią galimybę galima pasinaudoti. Bet jeigu iš tikrųjų pradėčiau eiti šias pareigas lapkričio pirmą dieną, kaip tik ir nuo, pradėsiu nuo to, pradėsiu su tomis šalimis, kuris taiko kontrolę prie sien, vidaus sienos, dialogą ir pažiūrėsiu ir kitų galimybių prieš pradedant procedūrą dėl pažeidimo, o dėl laiko aspekto tvarkaraščio bendradarbiavimui, tai sugrįšiu prie šio klausimo, kai jau pradėsiu eiti savo pareigas ir tuomet jau galėsime konkrečiai apie tai pakalbėti. Toliau žalių frakcijos vardu kolega ponė Strik. Prašau, de... gerbiama paskirta komisarė. Nauja komisija ketina ir toliau skirti dėmesį išorės bendradarbiavimo kaip migracijos politikos daliai. Na, kai matome, kas vyksta Turkijoje ir Libijoje, kas verčia labai susirūpinti. Turkija grasina deportuoti atgal į Siriją milijoną pabėgėlių. Ir nežiūrint sustarimo su Turkija ir bendradarbiavimo su Libija, vis dėlto kila pavojus, kad e, kai jie yra suburiami stovyklose Libijoje, kila pavojus, kad bus pažeidžiamas jų teisės. Taigi, ar įsivaizduojate, kaip e, geriausiai užtikrinti, kad bet kokiame formaliame, neformaliame finansinėme bendradarbiavime su trečiosiomis šalimis bus žmogaus teisų laikymosi saugiklių. Kaip ketinate to konkrečiai pasiekti ir kaip ketinate apie tai informuoti parlamentą, informuoti apie pasiektus rezultatus. Ir ar pasirūpinsi, kad toks stebėjimas, priežiūra apims ir nepriklausomą vertinimą. Ir ar ketinate kad būtų numatyti saugikliai prieš pradedant bendradarbiavimą su tokiamis trečiosiomis šalimis, tam, kad būtų iškirstas kelias tokiam piknaudžiamui. Dėkoju, ponė Strikt, tikrai uždavėte daug klausimų. Pradėsiu nuo padėties Libijoje, ji tikrai klaiki. Na, taip, pabėgėliai įstringa Libijoje ir laikomi sąlygomis, kuriuose neturėtų gyvenė, laikomas ne vienas žmogus. Tokia jau tikrovė. Uh, Komisija ir Europos Sąjunga dirba su jungtinių tautų vyriausių pabėgėlių įgaliotiniu ir jo tarnyba tam, kad būtų išspręsta pabėgėlių situacija Libijoje ir galima kurti humanitarinius koridorius tam, kad žmonės galėtų palikti Libiją, tam, kad jie be kitako galėtų būti perkelti ir ES valstybės narės. Štai taip norėčiau dirbti toliau. Tačiau be abejo esu priklausoma nuo valstybių narių geros valios pasirengimo priimti tuos perkelimus migrantus. Tai reiškia, Europos Sąjungoje galime pasidžiaugti tuo, kad išaugo į Europos Sąjungą perkeltų migrantų skaičius. Tikiuosi, kad galėsime toliau dirbti šią dvasę ir taip padėsime tiem žmonėms, kurie kaip pabėgėliai yra įstrigę Libijoje. Pone Strik, ar norėtumėte sureaguoti? Dėkoju. Tiesą sakant, minėjau Libiją ir Turkiją kaip tokio bendradarbiavimo pavyzdžius, kur bendradarbiavimo, kurio pasakoje pažeidžiamos žmogaus teisės. Na, aišku, suprantu, kad norite sumažinti daromą žalą, tačiau konkrečiai domėjausi, kaip už užtikrinsime, kad tokio pasiek, bendradarbiavimo pasiekoje nebus pažymadžiamas pagrindinės teisės. Jūs minėjote, jog migrantų uh, žmogaus teisų apsauga, pagrindinė teisų apsauga yra tokio bendradarbiavimo vienas iš pagrindinių elementų. Taigi ar esate pasirengusi žengti toliau, tai yra užtikrinti, kad būtų atliekamas poveikio vertinimas, nepriklausomas vertinimas ir ar iš tikrųjų sutinkate, kad pagrindinės teisės yra pagrindinis elementas ir ar esate pasirinkusi prisimti atitinkamų įsipareigojimų ir informuoti komitetą apie rezultatus. Mums yra esminis dalykas. Todėl paprašysiu pabandyti atsakyti konkrečiai, ar esate pasirengusi prisimti atitinkamus įsipareigojimus. Pone Strik, pirmiausia, pažymėsiu, jog bendradarbiavimas tarp Libijos ir Turkijos ir ES nebūtinai tiesiogiai reiškia, kad pažeidžiamas migrantų teisės. Neretai šiaip jiems daroma žala, pažeidžiamas jų žmogaus teisės, bet taip nutinka ne dėl bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, per bendradarbiavimą tarp šių šalių ir ES galime padėti migrantams. Ir aš manau, kad reikia išlaikyti tokius susitarimus su trečiosiomis šalimis. Ir tokių susitarimų vienas svarbus elementus turėtų būti legalios migracijos galimybės į ES. Štai taip aš įsivaizduoju bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis migracijos kontekste. Na ir tikrai mielai prisimsiu įsipareigojimus ir informuosiu parlamentą apie tokio pobūdžio susitarimus. Toliau, ponas Dardinė, IDEV frakcijos vardu, prašau. Dėkoju, ponė paskirtoji komisarė. Pratesiu prieš mane pasisakiusios kolegės klausimą Na, į jos klausimą nebūtinai atsakėte labai konkrečiai. Jūs kalbėjote apie solidarumą ir atsakomybę, ir kaip žinia, e, migracijos politikos kontekste šie principai nėra konkrečiai taikomi. Na ir tos šalis, į kurią plūsta migrantai paliekamos vienos bėdoje, tvarkyti su šiuo milžinišku iššūkių. Taigi, kai kalbate apie suderintą kompromisą, ką turite galvoje? Ar kažkokį migrantų paskirstimo raktą, kuris būtų solidarus to tikrai to žodžio prasme? Ar norite e, nuo pat pradžių iš anksto valdyti migracijos rautus, ar migraciją valdysite per pseudo sustarimus su trečiosiomis šalimis? Prašau, ponė Johansson. Dėkoju. Nesu tikra kad pilnai supratau jūsų klausimą, bet galėsite, aišku, pasitikslinti vėliau. Valstybės narės susiduria su skirtinga tikrove ir naujame pakte dėl migracijos ir prieglapščio negalime ignoruoti skirtingos tikrovės. Tai reiškia, kad reikalingas solidarumo mechanizmas tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą migrantų paskirstimą ES viduje. Na, o kaip supratau jūsų klausimą, tai domėjotės. Dėl susitarimų su trečiosiomis šalimis, į kuriuos įtraukia mi, su migracija susiję, susiję aspektai. Ar galėtumėte patikslinti savo klausimą? Mane konkrečiai domina štai kas – Kaip suprantate suderintą kompromisą? Ar tai reiškia, jog bus per migracijos politiką gal privalomą planą, privalomą paskirstamą raktą paskirstomi migrantai, ar tai bus daroma savanoriškų pagrindų. Tai norėjau sužinoti. Taip, dabar konkrečiau supratau. Kaip jau minėjau atsakydama į pono Morajas klausimą, tikrai nebus lengva susitarti su valstybėmis narimis taryboje tam, kad įveiktume šią aklavietę. Na ir e, prieš leidžiantis į šią kelionę noriu patikinti, kad esu pasirengusi išspręsti šį iššūkį, tačiau e, priminsiu, kad solidarumo mechanizmas nėra savanoriškas dalykas ES. Ne, mes privalome vieni kitiems padėti ES, yra konkrečių būdų, kaip tai padaryti. Ir Taip. Ir būtent tai ir padarysiu. Vertinsime situaciją ir tuo remintis siūlysime naują paktą dėl migracijos ir prieglapšio teikimo. Sì, eh, quindi eh, a questo momento... C'è galimybė užduoti papildomą klausimą. Mm, atsakymo kol kas nesulaukėme. Užduosiu papildomą klausimą minėjote apie tai, kad reikia laikytis principo ir nesugražinti asmenų į tas vietas, kur jiems gali grėsti persekiojimas. Noriu paklausti štai ko. Asmenų sugražinimas yra brangus ir šalims, į kurias visų pirma atvyksta migrantai, e, tenka didelė našta, tai yra brangu E, risposte scritte lei parla di... E, Savo atsakymuose raštu į pateiktus klausimus jūs pažymite, kad reikia laikytis asmenų nesugražinimo į, e, į, į tas vietas, kur jiems gali grėsti persekiojimas principo, taip pat reikia taikyti sąžininkų procedūrų. Kaip užtikrinti, kad kaip tai užtikrinti, nes e, tai reiškia papildomus kaštus. Ir kaip Europa rengiasi kompensuoti toms valstybėms narėms, į kurias migrantai pirmiausiai atvyksta ir patenka, nes tai yra papildoma finansinė našta. Pone Johansson, ačiū. Kiekvienai valstybei numatyta prievolė e, priimti prieglopšio prašymus, juos išnagrinėti ir užtikrinti kad asmenys būtų sugražinami arba jeigu jų negalima sugražinti dėl to minėto non-refulmo principo, tuomet komisija gali padėti ir spręsti tuos atvejus, bet tai nėra pasirenkamas dalykas pagal, numat, pagal mūsų sutartis ir laikantis tarptautinių konvencijų. Kiekviena valstybė to, to, ko Europos komisija negali padė, padaryti pati viena, bet mes turime vienas kitam padėti ir bendradarbiauti ir būtent dėl to mums reikia šio bendro pakto. Your... Toliau AKR frakcijos vardu ponas Prokačinė. Ačiū. Labadiena, ponė Johansson. Jūs sakėte, kad esate pasirengusi palaikyti uh, laikiną sprendimą dėl viduržėmio jūrą išgelbėtų asmenų iškelimo į krantą. Jūs minėjote Maltos, Maltoje pasirašytą deklaraciją prieš dešimtį dienų, kurioje, kurią pasirašė, noriu Jums priminti, ribotas šalių skaičius ir ji bus taikoma tik, tik asmenims, kurie bus išgelbėti jūroje. Atsižvelgiant į tai, kad tik 9 procentai atvykstančių asmenų e, patenka į ES per tokias paieškos ir gelbėjimo operacijas, kaip jūs rengėtis e, elgtis su kitais 91 procentų neteisėtai atvykstančių pabėgėlių, vadinamų pabėgėlių vaiduoklių. Ką darysite, kad Maltos deklaracija netaptų naujų traukos veiksnių busimiems atvykėliams, e, kurie sieks patekti į ES? Pone Prakočinė, ačiū šį klausimą. Šis laikinas e, susitarimas pasirašytas Maltoje praėjusią pirmadienį galios laikinai ir jis bus svarstomas kitoje Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryboje, kuri vyks kitą savaitę. Ir galbūt bus svarstoma, ar daugiau šalių prisirink, prisijungs. Manau, kad tai žingsnis priekin. Tai laikinasis sutarimas, bet jis yra žingsnis priekin. Uh, ir jis atskleidžia valstybių narių norą bendradarbiauti ir ieškoti sprendimų šioje svarbioje srityje. Bet noriu aiškiai pasakyti, kad tokie laikinieji susitarimai nepakeičia e, e, paieškos ir gelbėjimo operacijų tvaraus sprendimo paieškų. Tai yra mano užduotis ir aš nepritariu jūsų nuomoniai, kad gyvybių gelbėjimas jūroje nepadeda kad, ir kad tas, ta galimybė žmonėms išsilaipinti krante yra traukos veiksnys. Pone Prokačinė, papildomam klausimui turite galimybę. Ačiū, jūs sakėte, kad sieksite e, patvi, sukurti tvarų požiūrį į gelbėjimo operacijas, ir kad Maltos deklaracija yra laikinas sprendimas. Tačiau, vertinant visą tai, šias aplinkybės, ar jūs viešai pareikšite visiems laikams, tiems, kurie bėga nuo karo ar persekiojimų, kad jie bus priimti Europos Sąjungoje, bet kad e, tai ne, negalios e, ekonominiams migrantams ir, asmen, ir klimato kaitos migrantams. Kiekvienas asmuo pateikęs prašymą, prieglobšio prašymą turi teisę į tai, kad jo prašymas būtų išnagrinėtis ir kad būtų priimtas sprendimas ir būtų įvertinta, ar tas asmuo turi teisę tarptautinę apsaugą pagal tarptautinę teisę ar ne. To iš anksto žinoti neįmanoma. Tačiau aš sutinku, jog svarbu, kad ekonominiai migrantai turėtų rinktis teisėtus atvykimo Europą kelius, taip pat perskirstimo sistemą, ypač jeigu jie atvyksta ieškodami darbo. Mūsų žemynas senėja ir mums reikia naujų ekonomikos dalyvių ir mes ieškosime naujų būdų, kaip užtikrinti, kad kvalifikuoti darbuotojai galėtų atvykti ir nešti savo indėlį į Europos ekonomiką. Ačiū, ponė Johansen. Dabar Kornelija Hernst. Ernst, prašom, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Mane šiek tiek nustebino tai, kad jūs nekalbėjote apie įgyvendinimo institucijų bendradarbiavimą. Ir atsakymę raštu jūs pasakėte, kad vienas iš jūsų prioritetų teisėjas saugos bendradarbiavime būtų užtikrinti reikalingą technologinės inovacijas užtikrinti, kad mes galėtume įveikti naujai iškylančias grėsmes. Klausimas būtų toks, ką jūs turite galvoje, kalbėdama apie technologinės inovacijas teisės saugos e, institucijoms? Gal pavyzdį pateiktumėte ir kaip užtikrinsite, kad tokios inovacijos nepažeis pagrindinių teisių ir pagrindinių teisių apsaugos? Prašom, ponė Johansson, atsakyti. Ačiū, ponė Ernst. Labai aktualus, svarbus klausimas. Du svarbius aspektus aš čia išvelgiu. Visų pirma, kai atsiranda naujos technologijos, matome, kad organizuoti nusikaltėliai labai greitai jas atranda ir pradeda naudoti. Uh, Todėl turime mes susimti, kad sugebėtume su tokiais nusikalteliais kovoti. Aišku, mes negalim žiūrėti akis savo piliečiams, kurie tampa teroristinių e, veiksmų aukomis, e, e, jeigu pasakysime, kad mes nesugebam pasinaudoti naujomis technologijomis taip kaip nusikalteliai. Taip negali būti. Kitas dalykas, kai kalbam apie naujų teisės saugos e, technologijų panaudojimą, kad mūsų žmonės apsaugotume. Mes turime atsiminti ir galvoti apie tai, kad reikia padaryti tai, kas iš tiesų žmonės apsaugo. Mes neturime galvoti tik apie tai, kas leistų tai padaryti. Taigi labai svarbu, kad mes atliktume vertinimus, kad mes vertintume susidariusią padėtį, kad mes užtikrintume, jog iš esmės reikalus pakeisime, kad mes galėtume uh, E, imtis realių veiksmų apsaugos požiūrį. Negalim tik demonstruoti raumenis, bet reikia realiai kažką veikti ir padėti mūsų piliečiam šiuo požiūriu. Ir aišku, visuomet labai svarbu apsaugoti pagrindinės teisės ir kartais tas klausimas žmogaus teisės yra paminėmas paskutinėme paskutinė eilutė. Man atrodo, kad e, laikas pradėti kurti naujo pobūdžio pasiūlymus šiuo klausimu. Toliau, ponė Ernst, dar papildomas klausimas. Norėčiau šiek tiek konkretesnio atsakymo. Ką Jūs konkrečiai galvojate apie, pavyzdžiui, veido atpažinimo priemonių panaudojimą viešoje erdvėje? Tie klausimai kol kas ES lygmenių nėra reglamentuojami. Tačiau kai kurios valstybės kuria veido atpažinimo sistemas ir naudoja jas miestuose, pavyzdžiui. E, jos dirbtinį intelektą čia pasitelkia. Bet yra valstybių, kurios uždraudė tokius dalykus. Ar jūs ketinate sukurti e, priemonės, kurios būtų koordinuojamas visos ES mastu? Pone Johansson, ačiū. E, pone Ernst, aš turiu Jums pasakyti, kad Jūsų klausimas yra per daug detalus. Nebūtų išmintinga man šiandien tokį klausimą atsakinėti. Aš turėčiau šiek tiek vėliau paieškoti konkretesnio atsakymo iš šios klausimus. Puiku, ponė Johansson, dabar laikas pereiti prie antrojo klausimų e, raundo. Dabar komitetų e, nariai iš skirtingų frakcijų uh, užsirašė pasisakyti. Pirmiausia, Javier Salsarejos iš EPP frakcijos, prašom. Over the past years, horrific terrorist attacks were committed across Europe. But it is true that in this... Mes Europoje išgyvenome e, baisių teroristinių išpolių, bet tuo pat metu matome, kad policijos ir žvalgybos tarnybos užkirto kelią daugeliui uh, veiksmų. Uh, Buvo pritaikyta visai lė priemonių kovai su terorizmu, užkirsti kelią terorizmui ir taip prisidėjo prie saugumo, e, leido užkirsti kelią rimtoms saugumo grėsmėms. Aš tikiuosi, kad teroriz, kova su terorizmu išliks jūsų darbo atverkės prioritetas. Norėčiau paklausti, kas jūsų nuomonė yra didžiausias, svarbiausias uždavinys dabar kovoje su terorizmu ir kaip jūs jį spręsite. Ir dar vienas dalykas, ar jūs galvojate, kad dabartinė teisės saugos institucijų bendradarbiavimo struktūra yra tinkama e, susidorojant su naujai iškilančiomis grėsmėmis? Kaip jūs e, kovosite su grėsmėmis, kurias e, kelia teroristai grįžtantys į Europą, jų šeimos grįžtančios į Europos. Ar jūs, keti, Europą, ar jūs ketinate pasiūlyti naujų teisės aktų terorizmo aukoms apsaugoti, ar esate numašęs kokių kitų priemonių? Uh, Žinome, kad ankstesnėme parlamente buvo pasakyta, kad reikia daugiau pastangų, kad mes galėtume e, patenkinti terorizmo aukų poreikius. Pone Juhansen, ačiū. Pone Sarsalerėjus. Terorizmo uh, grėsmės klausimas yra nepaprastai svarbus. Jūs man pateikėte e, klausimą apie tai, kas man svarbiausia. Turime kalbėti apie pasitikėjimą, apie abipusį pasitikėjimą tarp valstybių narių, tarp e, valstybės institucijų, kad mes galėtume aktyviau kovoti su terorizmu. Mes turime sukurti abipusį pasitikėjimą ir jį puoselėti. Tai yra svarbiausia. Ir po to, žinoma, mes turėsime ieškoti naujų būdų, e, kaip sąveiką išlaikyti, kaip bendrauti ekspertams ir taip toliau bet viskas kartais susiveda į kaštus, bet supraskime, kad jeigu visi kartu sutelksime jėgas, galėsime nuveikti daugiau, kalbu apie valstybės narės ir teisėsaugos institucijas. Kitas dalykas - kovoti su radikalizacija. Tai yra irgi nepaprastai svarbu. Tai uždavinys, kuris turi būti sprendžiamas holistiškai kiekvienoje valstybėje narėje Tačiau ES gali padėti ir gali e, suteikti e, kvalifikacinių žinių apie šią sritį. Kovojant apie terorizmo kovotojus, grįžta, kurie grįžta į ES, Kiekviena valstybė narė, aišku, pati turi nuspręsti, kaip su jais elgtis, tačiau Europos komisija gali padėti palengvinti bendradarbiavimą, kad žmonės iš tiesų galėtų būti sulaikyti ir e, nubausti už teroristinius veiksmus. Pone Salehos, vieną minutę. Norėčiau gerbiamą kandidatę, kad jūs paaiškinomėtumėt e, vieną konkretų dalyką, kuris yra susijęs su saugumo grėsmėmis. Atsakymuose raštu jūs sakote, kad e, išorės sienų apsauga e, yra būtina ir vidaus sienų kontrolės įvedimas būtų tik tai išskirtinė priemonė, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas viešam saugumui. Bet tuo pat metu jūs kalbate apie tai, kad antrinio judėjimo išaugę skaičiai E, iškėlė abejonių Šengeno erdvę. Pirmiausia, ar jūs galvojate, kad vadinamas centrinis judėjimas savaime kelia grėsmę saugumui ir ar tai pagrystų, pateisintų sienų kontrolės Šengeno zonos viduje įvedimą? E, Juolab dar, ar jūs galvojate, kad Šengeno kodeksą reikės apskritai peržiūrėti? Jums, ponė uh, Johansen. Mister... Ponė Zarzalėjų. reikia atsižvelgti į vienamai antrinį judėjimą, kuriant naują migracijos ir prieglušių paketą. Tačiau man atrodo, kad tai nėra pagrindinė kovos su terorizmu sritis. Mes turime teroristų, kurie yra gimę Europoje, kurie net važiuoja iš išorės. Teroristai uh, auklėjami hier, jie čia, jie radikalizuojasi čia, Europoje. Taigi kovoje su terorizmu mes negalime pasikliauti tik sienų kontrole, bet be abejo reikia e, saugoti geriau išorinės sienas dėl daugelio priežasčių. Tačiau kova su terorizmu, mano nuomonė, yra sudėtingesnis e, darbas negu tik sienų apsauga. Ačiū, ponė Johansson. Dabar socialdemokratų vardu Betina uh, e, Volas. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisijos narė, jūs kalbėjote apie pagarbą pagrindiniams teisėms ir saugumui, tarsi tai būtų uh, politikos rytis, kurios viena kitą papildo. Deja, ne visuomet taip yra, kadangi daug skirtingų ES teisių aktų uh, yra įvardinti kaip pažeidžiantis pagrindinės teisės, ta, teisės. Ta padarė ES e, pagrindinis teismas. Kaip jūs užtikrinsite, kad pagrindinės teisės bus gerbiamos ir kaip jūs užtikrinsite, kad nuosios priemonės bus integruotos į saugumą ir sienų valdymą, taip pat užtikrins žmogaus teisų pagarbą kaip kad teismas reikalavo. Taip pat vyksta dabar diskusija apie teisės saugos e, techninės galimybės. En, užkodavimas yra viena iš svarbių priemonių. Tai yra gyvybiškai svarbi priemonė šiais laikais. Ar jūs manote, kad naujos teisės saugos institucijų technologinės galimybės vykdyti užkoduotą komunikaciją sukurtų pasitikėjimą e, internetinėmis paslaugomis ir kaip jūs užtikrinsite užkodavimą Europoje? Uh... Ačiū. Ačiū, ponė Volat. E, tai panašu, e, mano anksčiau jau atsakytą klausimą, aš kažkaip su jumis turėsiu bendradarbiauti ieškodama e, galimybių sukurti naujus pasiūlymus. Aš noriu užtikrinti, kad tie pasiūlymai būtų parengti gerbent pagrindinės teisės nuo pat pradžios. Vėliau, ne, ne vėliau apie tai kalbėto, o nuo pat pradžios. Konkrečiai dėl užkodavimo. Aš manau, kad Kai kalbam apie naujas technologijas, apie naujas galimybės teroristams ir e, nusikaltėliams pasinaudoti naujomis technologijomis, pirmiausia, mes turime galvoti, kaip e, patys galime atremti tas grėsmės. Tai yra labai svarbu. Bet kaip jau aš anksčiau sakiau, mes tai turime daryti taip, kad užtikrintume žmonėms, kad jeigu e, Reikia rasti pusiausvirą tarp e, kovos su nusikalstamumu ir piliečių saugumo bei pagarbos e, asmens privatumui ir pagrindiniams teisėms. Tai e, turime ieškoti teisingų pusiausvyros būdų ir visų pirma turime pasverti poveikį saugumui. Mes negalime daryti to, kas negalės būti gyveninta ir kas negalės žmonėms užtikrinti geresnio saugumo. Nu, sprendimai tokie neturi būti. Bet jeigu mes būsime tikri, kad galėsime sukurti saugesnę aplinką gyventojams, tada tą pusiausvyrą stengsime užtikrinti, o tos pusiausvyros aš sieksiu kartu su jumis ir kartu su taryba. Ačiū, ponė Volas, dar kartą. Jūs šiek tiek pakeitėte atsakymus raštu, jūs sakėte, uh, kad e, numatote galimybę pakeisti Europolo reglamentą, jeigu reikės. ES veikimo sutartys labai griežtai apriboja Europolo mandato keitimą. Kokį e, atnaujinimą jūs numatote, apeinant poreikį keisti sutartį? Ar jūs Europolo reglamentą ketinate suderinti su ES institucijų, tarnybų ir agentūrų uh, E, privatumo apsaugos įstatymais, kaip kad numatyta. Ačiū, ponė Volat. Tai yra klausimas, kurį aš norėčiau aptarti su teisingumo srities komisijos nariu, nes man atrodo, kad už tai mes būtume kartu atsakingi. Todėl aš e, mielai pirmą tuo klausimu padiskutuočiau su už teisingumą atsakingų komisijos nariu. Ačiū. Toliau frakcija Renew Europe kolega Malikas Maniai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Johansson. Na, norėčiau kalbėti apie migracijos išorės matmenį. Europos piliečiai vis dar nekantriai laukia e, tvarios, darnios migracijos ir prieglapščiai teikimo politikos. Ar sutinkate, kad tiesą sakant, e, reikalingos naujos iniciatyvos tam, kad būtų užtikrintas pabėgėlių apgyvenimas tiek ES viduje, tiek ir kilmės šalise. Ar pats sutinkate, kad reikia didinti pastangas tam, kad būtų um, išplėsta neteisėtų migrantų redmis ir gražinimas? Ir kaip ketinate sustiprinti gražinimo direktyvą? Ir ar ketinate prisimti lyderiavimą tarp kolegų tam, kad būtų sustiprintas tarpsinis bendradarbiavimas skirtas kovai su nereguliaria migracija? Ir ar sieksite. Uh, užkirsti kelią prekybos žmonėmis e, ciniškam verslo modeliui. Na ir ar iš tikrųjų iki 20 metų vasaros piliečiai gali tikėtis apčiupiamų rezultatų. Dėkoju. Pone Asmani. Iš tiesų sutinku, kad čia klausimai itin svarbus. Aš iš tiesų ketinu padidinti pastangas gražinimo srityje. Įžanginėje dalyje, rodos, tai jau minėjau, turėtume mm, viską sukonkretinti, užtikrinti geresnės procedūras ir užkaišyti sprages, kad būtų visiškai aišku, kas turi teisę likti, kas turi grįžti. Taigi, akivaizdu, kad šiose srityse reikia daugiau pastangų. Mes privalome spręsti nereguliarios migracijos klausimus ir privalome tampriau bendradarbiauti šioje srityje su trečiosiomis šalimis. tam, kad e, sutriušintume nelegalių žmonių gabentojų verslo modelius ir labai svarbu, nes e, tie, kurie gabena legaliai žmonės, e, gabena ir kitus dalykus. Tai yra nusikalstamos grupuotės, kurios iš to labai daug užsidirba. Taigi turime kovoti su jų verslo modeliu. Taip, turime bendrai siekti susitarimų su trečiosiomis šalimis ir būtent šiame kontekste turėsiu tampri bendradarbiauti su vicepirmininku, kuris yra atsakingas už Europos gyvenimo būdo apsaugą. Turėsime koordinuoti mūsų pastangas, lygiai taip pat bendradarbiauti ir už kaiminystę bei už tarptautinių partnerysčių kūrimą atsakingais komisarais nebejoju, kad įmanomi tokie sprendimai, kurie duotų naudos visiems. Pavyzdžiui, kuriant geresnius teisėtos migracijos į Europą kelius. Ir iš tikrųjų Europoje turime didelį specializuotų darbuotojų poreikį. Na, neturėtume skatinti uh, protų nutekėjimo iš kitų šalių, bet aš manau, kad daug ko galima pasiekti per susitarimus su trečiosiomis šalimis. Dar minutę. Um, kolegai, dėkoju, ponė Johansson. Gal galėtumėte konkrečiau mums nurodyti 2-3 konkrečius veiksmus, e, ką ketinate nuveikti iki 20 metų vasaros, nes Europa bus vertinama per sutinkamai su konkrečia darbotvarkė, su konkrečiais pasiektais rezultatais. Taigi tai svarbu piliečiams ir todėl norėčiau konkrečių atsakymų iš jūsų, konkrečių pavyzdžių. Dėkoju. Na, suprantu, nors dėja atsakyti negaliu. Nes jums pritarus aš galėsiu e, pradėti eiti numatytas pareigas, tačiau uh, Dėl prieglušio paketo situacija jau ir įstrigusi trejus metus, taigi mano užduotis bus įveikti šią aklavietę ir ne mano prerogatyva pažadėti jums, kad jau kitą vasarą Europoje apa, jūsime apčiuopiamis rezultatus. Nemanau, kad e, tai būtų realistiška. Ir dabar EPP e frakcijos vardu ponas Hitchvegi. Kalbėsiu vengriškai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidomėti dėl priemonių E, skirtų kovai su masinė migracija. Mūsų patirtis yra labai neigiama, nes akivaizdu, kad komisija taiko dvigubas standartus vertindama valstybių narių pastangas. Na, taip, aišku, išorės sienos kontrolė, kuri prisideda prie visų mūsų saugumo nelaikoma solidarumo aktu. Ar pritarite prielaidai, kad išorės sienų apsauga yra vienas iš solidarumo būdų ir atsakomybės būdų. Na ir kaip ketina komisija nutraukti dvigubų standartų taikymui, tam, kad skirtingas solidarumas, skirtingos jo formos būtų vertinami tuo pačiu mastu. Ir Kaip ketinate kovoti su masiškai į Europą plūstančiais ekonominiais migrantais ir kaip pasirūpinsite, kad jie būtų traktuojami kitaip nei pabėgėliai, kuriems reikalinga apsauga? Pone Johansson, prašyčiau atsakyti. Dėkoju, pone Hidvegi. Pirmiausia, pripažinsiu, jog nesutinku su jūsų teiginiu, kad Europa susidurė su masinė migracijos banga. Taip, ta situacija egzistavo 15-16 metais, tačiau dabar migracijos lygis Europą toks pat kaip prieš migracijos krizį. Taip pat nesutinku ir su jūsų teiginiu esą taikomi dvigubi standartai. O atsakant jūsų klausimus. Taip, Kai kalbame apie išorės sienų apsaugą, tai be abejo, kad, valstybė, kad komisija privalo padėti valstybėms narėms apsaugant išorės sieną. Dėl šios priežasties mes labai padidinsime Frontex pajėgumus tam, kad galėtume geriau apsaugoti mūsų išorės sieną. Na, o komisija ir agentūros kartu su valstybėmis narėmis turi prisimti šią užduotį, nes aišku visuomet buvo valstybių narių teisė ir prerogatyva ginti savo sienas. Pone Hidvegi, papildomas klausimas. Taip, ponė komis, paskirtoji komisarė, dar noriu pasidomėti su tre, bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, kilmės, tranzito šalimis, kokių e, žingsnių ketinate imtis, jeigu busite išrinkta komisarė, užtikrinant bendradarbiavimą su šiomis šalimis? Nes prisiminkime, kad parlamente primtame sprendime numatyta tik tais 5 procentai išlaidų skirtų tokių sustarimų finansavimui. O komisijos ekspertai mano, kad e, pirmų septintų metų laikotarpiu finansavimas turėtų siekti 15 procentų. Dėkoju už papildomą klausimą. Dėl Na, aišku, priklausomai nuo trečiosios šalies skirsis ir atitinkami susitarimai su jumis. Ir tokius sutarimus sudarant reikės tampraus bendradarbiavimo ir su vicepirmininkais, ir su kitais komisarais. Ir aš pažadu vėlesnėme etape grįžti į jūsų komitetą ir aptarti šios klausimus. Tole Tanja Fajon, vėl SND frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ir ponė Johansson. Norėčiau sugrįžti prie Šengeno klausimo, nes tikrai e, manau, kad šiandien iškilusi grėsmė, jūs darote aiškia taiskoskarą tarp Europos prieglapščio ir migracijos sistemos ir gražinimo ir tinkamai veikiančios Šengino erdvės, laisvo judėjimo. Na ir iš jūsų atsakymų raštų sprendžiu, kad tinkamai veikiant Šengino erdvė bus vienas iš pagrindinių naujo migracijos pakto elementų. Na Taip, turint galvoje dabartinę situaciją, suprantu, kad reikės tinkamai reformuoti bendrą prieglapšio teikimo sistemą, nes e, ir taryboje pakankamai viskas chaotiška. Taigi, turint galvoje e, visą tai, ar manote, kad prasminga susijęti šias e, reformas, prieglapšio sistemos reformą ir šengino erdvės kodekso reformą. Ar, ar ketinate teikti naujų teisėkuros pasiūlymų ir ar tai reiškia, kad um, bus atsimtas dabartinis pasiūlymas, dėl kurio pasiektas turimas jau parlamente? Ir ar tai reikš, kad valstybės narės ir toliau galės laužyti šengino taisyklės, nes aš manau, kad tai tikrai neteisėta. Paprašysiu atsakysiu panios Fajon klausimus. Dėkuoju iš klausimus. Na ir džiugu, kad dabar galiu įnešti daugiau aiškumo. Yra sąsajų tarp Schengeno erdvės ir tinkamai veikiančius Europos prieglobščio tikimo sistemos. Na, ne aš sugalvoju, kad yra ši sąsaja, jų objektyviai egzistuoja ir tiesą sakant nesilaikoma. Dublino reglamento taisyklių sąsaja egzistuoja ir aš manau, kad kai bandai spręsti vienu metu daugiau dalykų, viskas susijęsi, rasti sprendimą lengviau, bet mes negalima pernelyg atidėti Šengeno problemų sprendimo, laukdami ar ieškodami sprendimų kitose srityse. Negerai būtų, kad e, šie dalykai vienas kitą blokuotų, bet kadangi egzistuoja tarp šių sričių sąsajos, būtų gerai viską bandyti spręsti kartu. Na, aš žinau, kad jūs daug dirbate ties daugeliu dabartinės komisijos pasiūlyto prieglapščio ir migracijos dokumentų rinkinio pasiūlymais. Na, bet negaliu pažadėti, kad pasiliks tie pasiūlymai, nes reikia įveikti um, įstrigusią situaciją taryboje, turime to bendrai siekti su valstybėmis narimis. Uh, tikiuosi, kad ir toliau bus dirbama ties šiais tiesiekros pasiūlymais, tačiau pažadėti to negaliu. Pone Fajon, dar vieną mintę. Na, vis dėlto labai viliuosi, kad neleisite, kad uh, ši situacija, kuri išsitėsi jau tris metus, neteisėta situacija ir toliau tęsis. Jūs sakėte, kad e, pirmiausia sieksite paremti šias valstybės narės ir pažydimo procedūra nebus vienas iš jūsų prioritetų, tačiau vis dėlto taip yra pažeidžiamas vienas iš pagrindinių e, laisvių elementų, laisvas judėjimas. Tai vis dėlto e, ar tai bus techninis ar politinis procesas, jeigu kažkuri valstybė narė pažeidžia teisės viršinimis principus. Na, tie, dar sugrįšiu jūsų komitetą ir e, dar kalbėsime apie naujų narių prieimimą iš Šengeno erdvę. Aišku, kaip jau minėjau pradžioje, Visuomet komisija gali pasirinkti pažydimo procedūrą kaip priemonę, bet nemanau, kad būtų protinga, išmintinga kaip naujai komisijai, kaip naujai komisariai nuo to ir pradėti. Aš veikiau teikiu pirminybę dialogui. Gain. Ačiū. Dabar vėl žaliųjų eilė ir žodis ponui Erik Markart. Prašau. Aš čia. Užduosiu savo klausimą vokiškai. Per pastruosius keletą metų teko konstatuoti, kad e, labai lengvai bauginti žmonės, gazinant migraciją ir kalbam apie masinę migraciją, kai tikrai tokios nėra. Na ir beje, galime pasidžiaugti, didžiuotis tuo, kad sugebėjome padėti bėdoje atsidūrusiam žmonėms. Sutinku, kad nevyriausybinės organizacijos viduržymio jūroje uh, tarsi paskatina migrantus leistis į kelią. Uh, nes jie tikisi būti išgelbėti, tačiau niekas nenori, aišku, teikti, kad niekas nebėgs iš Sirijos, kur vyksta pilietinis karas, jeigu negrėstų pavojus gyvybėms. Taigi, norėčiau pasidomėti, ar būtų galimybių labiau paremti nevyriausybinės organizacijas viduržymė jūroje gelbsinčių žmonės. Na, kaip užtikrinti, kad ir valstybiniai laivai gelbėtų žmonės viduržymė jūroje? Šau, atsakymu. <coughs> laikas atsakymui. Ačiū, ponė Markart. iki šiandien, šiais metais, e, prarasta beveik 900 gyvybių viduržėmio jūroje. Tai besitęsianti katastrofa. Turime pasiekti, kad žmonės nebeliptų į tuos laivus. Turime e, atverti teisėtus kelius pasiekti Europą. Taip pat turime sustabdyti E, prekeivius žmonėmis. Nors šiais metais prarasta mažiau gyvybių, vis dėlto tas skaičius yra pasibaisėtinas. Todėl mano požiūris bus e, sustabdyti prekeivius ir e, padėti rasti kitų būdų žmonėms, o ne per tuos laivus. Atžvelgiant į tai, noriu pasakyti, kad reikia geresnės Mm, paieškos, asmenų atviro jūroje paieškos ir gelbėjimo sistemos. Tai yra atsakomybė ir valstybėms narėms, ir, ir kitiems prievolė gelbėti gyvybės. Kalbant apie nevyriausybinio organizacijų vaidmenį, žinau, kad parlamentas prašė gairių, taip pat prašė patikslinimo, kad ir mes. Ir buvo patikęs atsakymas, kad tikra humanitarinė pagalba niekada negali susilaukti baudžiamųjų sankcijų. Aš esu pasirengusi labiau gilintis į šį klausimą ir tai galėtų būti kelias priekin. Ačiū, ponė. Dėkoju. Na, žinau, kad čia tikriausiai ne ta vieta, kur gausi konkrečių atsakymų. Tai sunku, bet tikriausiai sunku ir tiems žmonėms, kurie yra pilietinio karo siaubiamoje Libijoje ir neturi kitų galimybių, kaip sėstis į laivelį ir bandyti patekti Europą. Nepamirškime, kad kasdien skęsta žmonės ir mes kaip parlamentas galime tikėtis, kad nebus vien tik stebima situacija, bet galbūt bus pažadėta parengti gairias pagal kurias nebebus baudžiama už humanitarnės pagalbos teikimą, kad bus pažadėta dėti visas įmanomas pastangas tam, kad ta situacija be valstybių narių, kai nevyriausybinės organizacijas e, Frontex gelbė žmonės, be baimės, kad kapitonai bus uždaryti kalėjimą. Ir jeigu norite mane nudžiuginti, gal galite pažadėti, kad šita situacija bus atkurta ir gal konkrečiai galėtumėte nurodyti, ką ketinate nuveikti tam užtikrinti. Pone Johansson, žodis Jums. Ačiū, pone Markart. Pabėgėliai, kurie E, gyvena siaubingomis e, sąlygomis Libijoje, kurio, kuriuose niekas neturėtų gyventi. Jų pasirinkimas neturėtų būti tie nesaugus laivai. Turime pasitelkti tuos, kurie veikia humanitarinėme koridoriuje ir turime e, sustiprinti pastangas perskirstyti asmenys. Dabar ID frakcijos vardu ponas Kofot, prašau. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu daniškai. Som øh, dansker så ser jeg med stor bekymring på den kaotiske situation, som den svenske regering... Aš esu labai susirūpinęs padėtimi, kurią sukėlė Švedijos vyriausybės vykdoma politika e, e, tai, tai įkvėpė fanatiškai nusiteikusius musulmonus Danijoje. Švedijoje tikrai yra konkrečių problemų. Pane Ilva Johansson, jūs didžiuojatės tuo, ką nuveikėte, bet jūs esate iš tų, tarptų, kurie su, yra atsakingi už nepaprastai sudėtingos situacijos sukūrimą Švedijoje. Ir mes Danijoje su dideliu nerimu stebime tai, kas vyksta Švedijoje. Mes norėjome atkurti savo sienų kontrolės. Nusikalstamumas praktiškai tapo nekontroliuojamas mūsų regione. Jeigu jūs tapsite komisijos nare, ar ketinate eksportuoti tą siubingą migracijos politiką, kurią vykdėte Švedijoje, nes mes esame priešė ir mes, Danija, esame iš tų valstybių, kurios atkūrė kontrolę palei šalies sienas. Ačiū, ponė Kofot. Visų pirma, noriu pasakyti, kad aš nesutinku su jūsų pateiktų padėties Švedijoje vertinimu ir pakartosiu, kad didžiuojosi tuo, kad Švedija e, pasiūlė prieglapsti tokiam dideliam skaičiui žmonių per migracijos krizę. Tačiau e, man taip pat buvo visiškai aišku, kad tas sprendimas netvarus, kad negalime toliau dirbti be, neturėtume veikiančios europietiškos sistemos, kuri galėtų tinkamiau valdyti migraciją. Tai man yra akivaizdu. Atsakydama jūsų klausimą, Aš žinoma, aš nebūsiu Švedijos komisarė, aš neprimesiu Švedijos politikos, aš būsiu Europos komisijos narė ir aš siūlysiu europietiškus sprendimus ir parengsiu juos draugę su parlamentu ir taryba bei su visais kitais komisijos nariais. Kofod, ne Kofod, dar vieną minutę jums papildomam klausimui. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai nebuvo atsakymas į mano klausimą. Jeigu jūs tapsite komisijos nare, ar mes, Danija, galėsime paprašyti galimybės atkurti kontrolę palei sienas, nes mums susidaro įspūdis, kad Danijos piliečiai, bent jau tie, kurie balsavo už išrinktų kitus Danijos parlamento narius pasisako už vie, vid, vidaus kontrolės atkūrimą. Ir ar, jų, ar jūs sakysite Danijos politikams, kad tai neįmanoma? Bet juk tai teisėta, tai teisėtas Danijos piliečių reikalavimas. Ir jūs neleisite mums taip pasielgti, imtis tokių priemonių. Mes tą, tą klausimas jau buvo aptartas atsakinėjant į kitus klausimus vidinės vidinė kontrolė palei nacionalinės sienas netitinka Šengeno e, taisyklių, todėl mes turime atkurti visiškai veikiančią Šengeno erdvę. Ir tai yra uh, e, iški mano, viena iš mano uh, atsakomybės sričių. Ačiū, dabar žodį sako ir frakcijos vardu ponui Jorge Buhadevilalba. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu ispaniškai savo atsakymuose raštu, kuriuos e, atsiuntėte e, komitetui, sakėte, kad NVO vaidina labai svarbu vaidmenį, gelbstint gyvybės viduržėmio jūroje ir kad turime pripažinti jų indėlį ir jį įvertinti. Ir šiandien po piet kalbėdama sakėte, kad vienas iš komisijos tikslų bus pasiekti, kad kontra, žmonių kontrabandininkai nebeturėtų verslo. E, nekalbant apie e, valstybės institucijų nuomonę, Italijos ir Ispanijos visuomenė mato, e, ko, kokie sudėtinga yra situacija, kad kai kuriais atvejais NVO ir tie prekyviai žmonėmis bendradarbiauja ir, ir tai taip pat sudėtinga. Kokia bus komisijos pozicija? Ar jūs manote, kad komisija turi nuolatos e, paneigti valstybių narių sprendimus, juos anuliuoti, ar e, galbūt kai kuriais atvejais ir gerbti juos. Galimybę atsakyti. Ačiū, ponė Bušat Vilalba, už jūsų klausimą. Aš manau, kad svarbu e, užtikrinti ir puoselėti tikrąją humanitarnę pagalbą jūroje. Kai kurios nevarsybinės organizacijos tai daro ir šį darbą atlieka puikiai. Tačiau to nereikėtų uh, maišyti su prekeiviais žmonėmis. Kaip kalbėjau anksčiau, atsakinėdama į anksčiau užduotą klausimą, parlamentas paprašė gairių dėl gairių taikytinų nevyriausybinio organizacijų darbų. Ir aš esu pasirengusi ieškoti kelio priekien ir draugę su parlamentu tas gairias patikslinti. Nežinau, ar, tai atsaky, ar atsakiau jūsų klausimą. Ponas Bušadė, galimybė papildomam klausimui. Ne, neatsakėte į mano klausimą. Be abejonės, klausimas yra štai koks. Tais atvejais kai e, valstybės narės teisminės ar kitos institucijos ver, e, išaiškina atvejus, kuomet tos nevyriausybinės organizacijos e, t, bendradarbiauja su priekeiviai žmonėmis, kokia bus komisijos pozicija, nes pagal palengvinimo direktyvą valstybė narė turi teisę taikyti sankcijas. Ir kokį kelią rinksis komisija, deklaracijų kelią ar kitokią, ir ar bandys kištis į valstybių narių suverenius sprendimus. Kaip sakė mano prieš tai kalbėję kolegos, e, ar, ste, ar, ar bus siekis užtikrinti didesnį saugumą Europą, ar ir kaip bus su tomis nevarsybinėmis organizacijomis, kurios veikia šalise, kurios yra palei ES išorinės sienas. Pone Johansson, žodžiu jums pasakyti. Ačiū. Žinoma, valstybės narės privalo persekioti prekeivius žmonėmis. Tai pareiga. Ir tai yra teisėsaugos institucijų vaidmuo - patraukti prekeivius žmonėmis teisminėn atsakomybėn. Tačiau tie, Noriu pakartoti, kad tie, kurie vykdo tikrą humanitarinę pagalbą ir gelbsti mm, nelaimę atsidūrusių žmonės, tikrai neturėtų susilaukti būdžiamųjų sankcijų. Over. Ačiū, ponia Johansen. Dabar vėl periname prie APP e frakcijos. Šį kartą klausimas uh, poniai Lėniai Dupont. Vieną minutę. Dėkuoju, ponia pirmininkė, dėkuoju ir paskirtoji komisarė likščiolinės diskusijos labai aiškiai parodė, kad prieglopšio teikimas ir migracija bus e, vienas iš pagrindinių jūsų portfelio elementų, jūs pati minėjote, kad e, dabar ypatingas etapas, nauja komisijos kolegija, naujas portfelis. Na, tačiau jūsų atsakymai man nepasirodė pakankamai konkretus, todėl noriu pasitikslinti, ar galime tikėtis, kad artimiausių metų, per ateinančią šimtą dienų, tarkim, bus pateikta teisėkurus pasiūlymų ir jeigu taip, kaip jie atrodys, nes kaip dabar supratau, kad nebūtinai bus sudarytas naujas teisėkurus pasiūlymų rinkinys. Tačiau reikės atsirinkti, kokie pasiūlymai bus tikimi iš naujo, kokie bus ties, kuriais bus dirbama toliau. Tai jeigu taip, su kokiais Jūsų eilė, ponė Johansson. Ačiū, ponė Dupon, už tokį klausimą. Negausite konkretaus atsakymo, nes mano pirmasis uždavinys, pirmasis prioritetas yra išjudinti užstrigusią padėtį, kad rastume naują susitarimą, naują uh, paktą migracijai ir prieglopšiui. Tai nebus lengva. Visi, kas anksčiau tai bandė, mane įspėjo. Todėl kol kas aš negaliu Jums prižadėti, kokie bus nauji pasiūlymai ir kokius pasiūlymus aš bandysiu pratesti. Aš tikiuosi, kad aš galėsiu padaryti šitą, ką esu numačiusi, bet kol kas prižadėti nieko negaliu ir konkretaus atsakymo negaliu pateikti. Tai turės būti nuspręsta po dialogo su valstybėmis narėmis, kad mes galėtume uh, išjudinti e, užsiblokavusią padėtį. Aš nemanau, kad naujas pasiūlymas bus patiktas per pirmasis šimtą dienų. Dar vieną minutę, ponė Dupont. Dėkuoju, ponė Pirminkė. Na, suprasite, kad nesu labai patenkinta jūsų atsakymu, tačiau gal palieskime kitą sritį, kuri taip pat buvo paminėta diskusijoje. Jūs minėjote, kad uh, sieksite naujo e, tvaraus principo gelbimo mm, operacijos rytyje, tačiau kitą vertus minėjote, kad reikėtų paskatinti žmonės nelipti laivus. Taigi, kaip jūs tai ketinate konkrečiai derinti su kova su žmonius gabenančiamis nusikalstamomis grupuotėmis? Kaip ketinate užkirsti kelią tokiam verslo modeliui, bei užkirsti kelią su tuo susijusiai nusikalstamai veiklai, tam, kad žmonės iš tikrųjų nebesileistų į kelionę laiveliais. Again, Dar kartą ačiū, vėl žodis Jums, ačiū ponė Dupont. Paskutinis dalykas, kurį aš norėčiau pakartoti, visiškai su Jumis sutinku. E, turime pirmiausia neleisti žmonėms sėsti į tokius laivelius Todėl labai svarbu bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir siekti susitarimų. Aš žinau, kad tos valstybės nenori, kad kontrabandininkai ir organizuoti nusikalteliai e, veiktų jų valstybėse ir pritrauktų žmonės į tuos laivus. Todėl mes pirmiausia turime siekti susitarimus su trečiosiomis šalimis ir telkti dėmesį į geresnės legales galimybės patekti į ES. Ačiū dar kartą. Dabar vėl Renew Europe frakcija. Vienai minutiai žodis kolegai Žan-Kristof Otienė. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komisijos pirmininkė. Aš suprantu, kad jūs kartojate, vis sakote, kad norite naujo prieglauščių ir migracijos paketo, norite kompromiso, e, bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis, bet aš jums galiu pasakyti, kad parlamentas e, jau savo namų darbus padarė. Balsavome dėl mandato pradėti dėrybas ir atsakymuose raštu jūs sakote, kad paketas buvo atsiimtas remiantis tuo, kas buvo iki šiol padaryta ir atsižvelgiant ir į Europos parlamento ir į tarybos poziciją. Tačiau problema ne parlamentas ir taryba bei jų santykiai. Problema yra taryba. Tai, kas dedasi jaus viduje. Todėl aš norėčiau suprasti, kodėl jūs manote, kad šių dosie dėl bendrosios Europos prieglapščio sistemos išėmimas atblokuotų padėti taryboje. Kodėl jūs manote, kad e, tai galėtų pasiteisinti? Atsakymas, ponė Johansson. Ačiū, ponė Otien. E, puikus, labai aktualus klausimas. Aš suprantu, kad tai yra sudėtinga ir aš negaliu atsakyti taip konkrečiai, kaip jūs norėtumėt, kad aš atsakyčiau. Uh, Bet e, lygiai taip pat jūs žinote, kokia dabar padėtis. Blokada. Reikia tą blokadą išjudinti. Nauja išrinktoji komisijos pirmininkė nori, kad mes laikytumėmės platesnio požiūrio, neapsiriboti tik tai prieglopšio paketu. Mes turime kalbėti ir apie migraciją, ir prieglopsi kartu. Ir tai yra mano prioritetas. Mes turime sukurti naują paktą. Kad padarytume tai, Yra sakančių, kad to neįmanoma padaryti. Bus neįmanoma rasti bendrą kalbą tary, su taryba. Aš nemanau, kad taip yra. E, manau, kad įmanoma kažką padaryti, bet turim būti labai atsargus. Aš e, nuo pat pradžios nenoriu niekuo jums įsipareigoti, esu gana lankščiai nusteikusi dėl to, ką šiuose ir te galėsime padaryti. Aš tikiuosi, kad nereikės e, atšaukti dalykų, kurie jau parlamente patvirtinti. Bet e, problema ta, kad aš dabar negaliu jums nieko pažadėti. Toks būtų mano atsakymas. Dar žodis jums, ponio Tien. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Johansson. Jūsgi žinote, kad e, Europos parlamentas norėtų, kad e, kažkas būtų pasiekta Europos prielušio sistemos kūrime. Bet aš suprantu, kodėl jūs nenorite savo pozicijos pristatyti aiškiai, sakote, kad išplėsite tik poziciją ir įtrauksite migraciją. Ar jūs ketinate taip pat įtraukti ir sienų kontrolę bei šiandieną? Ar jūsų nuomonė šios temos turėtų būti paliktos uh, greta prieglaušio ir migracijos? Ar vis tik tai įtrauksite juos į bendrą paketą? Atsakymas, ponia Johansson. Norėčiau sugrįžti prie to, kas uh, Nenorėčiau sugrįžti prie to, kas tiksliai bus įrašyta į naują paketą ar ne, bet kai svarstoma vienu metu daug skirtingų temų, aš iš savo patirties žinau, kad kartais lengviau yra išjudinti susidariusią blokadą. Bet kas bus įrašyta į paktą, kol kas negaliu pasakyti. Dabar nepriklausomų narių laikas pasakyti. Pone Ferrara, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū. E, gerbiama komisijos e, kandidatė, kalbėsiu italų kalba dėl naujojo migracijos paketo. Tikiuosi, kad e, tai nereiškia, kad bus atsimti pasiūlymai, kurie dabar jau yra įrašyti užstrigę taryboje. Aš pati rengiau pranešimą dėl prieglošio procedūrų reglamento ir galiu pasakyti, kad parlamentas labai daug dirbo, kol buvo pasiektas e, sprendimas, kurį, kurį galėjo paremti visos frakcijos. Mano nuomonė labai svarbu suprasti, kad reikalinga viską įtraukti į bendrą paketą, kad valstybės narės nesilaikytų skirtingų pozicijų. Kaip bus su tuo naujoju paketu? Ar jūs manote, kad jį reikėtų įrašyti ir legalius migracijos kanalus? Apie tai, tarp kitko, jūs kalbėjote. Ar jūs laikysitės Lopės Aguilar pranešimo dvasios, kurioje buvo kalbama apie humanitarinės vizas? Ar jūsų nuomonė reikėtų ir toliau laikyti trečiųjų šalių migrantų prieimimo centrus viduržėmio jūros pietinėje pusėje, kad žmonės galėtų paprašyti prieglopščio dar neperplaukę viduržėmio jūros. Aš manau, kad tai būtų blogas signalas uh, Europos agentūroms ir jungtinių tautų uh, e, prieglopščio e, apsaugos uh, tarnyboms. Ačiū, ponė Ferreira. Aš jau pradžioje sakiau, kad jūs parlamentas ir jūs pati labai daug nuveikėte šiuo klausimu, e, pasiekėte daug kompromisų, kūrėte daug bendradarbiavimo tinklų e, ir galiu jūs e, tik tai dėl to pagirti. Jūs stengiatės nutiesti tiltus tarp skirtingų frakcijų ir tikiuosi, kad tokioje dvasiomis ir toliau galėsime dirbti. Žinoma, mes suprantame, kad pasiūlymas dar nėra sprendimas bet turime ieškoti naujų būdų eiti į priekį. Todėl aš nenoriu nieko čia pažadėti ir nes tai nepadėtų išspręsti problemų. Taip, legalūs būdai turi būti naujo paketo sudėdamoji dalis. Todėl ir kalbame ir apie migraciją, ir apie prieglopstį legalūs būdai patekti į Europą turėtų būti čia įrašyti. Aš žinau, kokį pasiūlymą jūs esate pateikę dėl humanitarnių vizų. Tai galėtų būti diskutuojama, mes galėtume tą klausimą toliau svarstyti, tačiau man atrodo, kad būtų šiek tiek lengviau susitarti dėl migrantų paskirstimo ar humanitarnių koridorių. Uh, Apie tai jau yra rengiamas pasiūlymas, kuris gana gerai yra suformuoluotas pasaraisiais metais, bet aš siūlyčiau toliau palaikyti dialogą tais klausimais. Pone Ferrera, dar turite papildomą klausimą, galimybę vieną minutę. Ačiū, pereinu prie kitos srities - vidaus saugumas ir organizuotas nusikalstamumas. Labai norėčiau sužinoti, ar tai bus, ar komisija ketina laikinojo e, organizuotų nusikaltimų tyrimo komiteto ataskaitos e, rengimą. Kaip Jūs ketinate bendradarbiauti su organizuotu, kovojant su organizuotais nusikaltėjais, ypač mafijinėmis organizacijomis, kurios veikia tarptautiniu mastu ir greuna visuomenės pasitikėjimą uh, E, valstybės institucijomis. Dėl vaikų lytinio išnaudojimo ir vaikų išnaudojimo direktyvas, ką jūs ketinate daryti, kaip užtikrinsite, kad valstybės narės visiškai tai įgyvendins, kokiu veiksmu imsitės, kad būtų sugriežtinta kova su vaikų nepilnamečių lytiniu išnaudojimu, kokiu konkrečiu programu jūs ketinate e, sukurti, kad būtų nubausti pažeidėjai ir kad būtų pasirūpinta aukomis. Uh, really... Ačiū, ponė Ferrera. Tie klausimai tikrai labai svarbus. Organizuoti nusikaltėliai, mafijinės organizacijos yra visuomenės nuodas. Uh, jos greuna visuomenės uh, sanglaudą. Ne tik nusikaltimų aukos kenčia, visa visuomenė kenčia. Uh, ir pasitikėjimas visuomenė nukenčia, todėl labai svarbu šiuose srityse sugriežtinti veiklą. Turėsiu sugrįžti prie konkrečių veiksmų, kai pradėsiu dirbti, tada galėsiu pristatyti konkresnius veiksmus, bet aš žinau, kad labai daug dosie yra rengiama, labai daug pasiūlymų yra sukurta šiame parlamente ir taryboje ir aš manau, kad labai daug kas turės būti padaryta stengiantis įgyvendinti sprendimus, kurie jau parengti. Labai daug pasiūlymų šioje srityje parengti ir aš prie jų dar sugrįšiu. Ta pati galėčiau pasakyti dėl vaikų lytinio išnaudojimo. Europoje yra labai daug uh, vaikų pornografijos šaltinių. Svetainės vaikų pornografijos dažnai yra sukūriamas ES valstybėse narėse. Tai yra siaubingas nusikaltimas, jis yra vykdomas ir mes turime geriau bendradarbiauti tarp teisės saugos institucijų, kad kovotume su tokio pobūdžio e, vaikų seksualiniu išnaudojimu. Ačiū. Dabar periname vėl prie socialdemokratų frakcijos. Kitas klausimas. Uh, ateis iš šios tribūnos pusės, nes žodį pateiks vicepirmininkas gerbiamasis Pietro Bartolo. Viena minutė. This side, from this side, Mike. Buon pomeriggio, grazie Presidente. Jų komisijos rašte uh, jums buvo skirta užduotis suformuluoti e, naują požiūrį į gelbimo jūros, jūroje operacijas. Ir pastarosios savaitės parodė, kad komisijai šiame kontekste tenka įtin svarbus vaidmuo, kai kalba eina apie tai, kad e, išgelbėtų žmonės e, po to reikia perkelti valstybių narių teritoriją. Taigi yra tarptautinė konvencija su koordinavimo nuostatomis. Taip pat komisija galėtų teikti ir finansinę pagalbą tam, kad būtų padidinti valstybių narių gelbimo jūroje pajėgumai. Na ir jeigu iš tikrųjų būtų laikomasi to, ką nurodėte savo misijos rašte, kaip ketinate kurti šį naują metodą? Dėkuoju, ponė Bartolo. Na, jūs paminėjote, kad komisijai šiame kontekste tenka konkretus vaidmuo ir komisija privalo koordinuoti valstybių narių pastangas e, visoje e, paieškos ir gelbimo grandinėje. Kalba eina ne vien tik apie paaišką ir gelbimą, bet ir tų migrantų išlaipinimą, bei paskirstimą tinkamose šalyse. Pavyzdžiui, padedant jiems e, teikti ir prieglapšio prašymus, taigi kalba eina apie visą grandinę ir tai bus e, to tvaraus sprendimo dalis, e, kurį man ir pavedė surasti paskirtoji komisijos pirmininkė. Dar vieną mintę ponui Bartolo. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Sugryžtant prie jūsų ankstesnių atsakymų, dar norėčiau pasidomėti, kokių matote galimybių užtikrinti žmonių gelbimą atviroje jūroje, remintis solidarumo principu, nes visas valstybės narės turi prisimti atsakomybę už išgelbėtus migrantus, turi sudaryti jiems galimybę um, teikti prieklapšio prašymas ir užtikrinti jų žmonių, žmogaus teisų apsaugą. Na taip, dabar yra e, preliminarus susitarimas tarp keturių valstybių narių ir mano žiniomis tai bus aptarta uh, kitą savaitę vidaus reikalų ministrų taryboje. Pažiūrėsime, kokie bus šių diskusijų rezultatai. Man susidarė įspūdis, kad valstybės narės dabar jau atviriau žiūri šios klausimus, yra pasirinkusios konstruktyviai bendradarbiauti, bent jau labai viliuosi. Na ir uh, kai jau žinosime, kokie bus to susitikimo rezultatai, mielai sugrįšiu ir visą tai aptarsiu su parlamentu. Vėl, e, ponia, vėl EPP, 3 minutės, ponia Nadin Marino. E, Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu prancūziškai. Pone paskirtoji komisarė, mane nustebino tai, kad jūsų atsakymas ir aštu, ten, kur kalba eina apie kovą su nelegalia migracija, jūsų vienintelis pasiūlymas tai yra tik tais teisėtos migracijos kūrimas. Ar nemanote, kad reikėtų veiksmingos gražinimo strategijos, kuri yra tikrai būtina tam, kad mūsų migracijos politika būtų humaniška, tačiau ir tvirka. <clears throat> Neretai pažeidžiama žmog... pagrindinės teisės. Na ir galiausiai e, teismai turi priminti sprendimus dėl gražinimų, tačiau tie sprendimai neįgyvendinami. Tačiau vis dėlto teismo sprendimų vykdymas turėtų būti prieglapšių teisės vienas iš sudėtinių elementų, nes yra kasmet priimama daugybė sprendimų dėl e, privalomų išmetikimo iš ES, tik tais iš tų 70 tūkstančių primtų sprendimų labai menka dalis įgyvedinimo. Taigi, kaip ketinate drastiškai padidinti nelegaliai, neteisėtai ES esančių trečių šalių piliečių gražinimą. Dėkoju prelegentai už klausimą, tikrai tai yra labai svarbus aspektas iš tiesų bendrai turime didinti pastangas tam, kad būtų užtikrintas tų asmenų, kurie nuturi teisės būti ES, gražinimas. Man rodo, savo žanginė dalyje tai jau minėjau. Nes teisė į prieglapštį, teisė į tarptinę apsaugą yra tiesiogiai susijusi ir su tuo faktu, kad tie asmenys, kurie neturi tokios teisės, turi grįžti na ir gražinimo sistema neveikia. Ir tik trečdalis primtų sprendimų gražinti yra tikrai praktiškai gyvendinami. Tačiau ne komisija gražina žmonės, tai yra valstybių narių atsakomybės klausimas užtikrinti redmisiją, na, komisija savo ruoštų gali padėti, pavyzdžiui, per redmisijos susitarimus su trečiosiomis šalimis arba per pagalbą kitose sritise. Todėl mielai su jumis aptarsiu tai, kaip komisija galėtų labiau prisidėti prie redmisijos užtikrinimo tam, kad atitinkama sistema veiktų veiksmingiau. Na, <clears throat> dar labai svarbu, kad valstybės narėse prieklapščio tikimo procedūros būtų vykdomas veiksmingiau sparčiau. Tai taip pat padėtų šiuo požiūriu dar vienam te. Na, Na, na tikėjausi, kad kalbėsite apie e, susitarimus dėl gražimo 17 sudaryta su Maliu, Tunisu ir taip toliau. Na ir e, per Afrikos sąjungos šalis daug kas vyksta tranzitu, tačiau su šiomis šalimis tokių sutarimų nėra. Tai ar sutinkate, kad tai yra prioritetas? Na, o kalbant apie e, vystomą pagalbą, vystomą bendradarbiavimą pagalbą Afrikai, kuris siekia 17 milijardų eurų. Kaip ją galima būtų panaudoti užtikrinant gražinimą? Pone Jokonsen, atsakykite. Dėkoju. Pone Morano. Na, sutinku, kad reikia daugiau redmisijos susitarimų su trečiosiomis šalimis. Tai yra labai svarbi sritis, kur komisija gali padėti. Taip pat žinau, kad kai kuriais atvejais valstybės narės yra pasirašę e, atskirus susitarimus ir manau, kad mums kad komisija ir valstybės narės turi bendradarbiauti. Našiausias, tai, tai yra našiausias redmisijos būdas ir mums jo reikia. Ačiū. Dabar vėl žodis guė. Atstoviai poniai Malin Bjork, vienai minutį. Labai ačiū. Aš norėčiau kalbėti švedų kalbą. Sveikinu Jūs mūsų komitete. Uh, E, šiandien e, žinome, kad yra žmonių norinčių, kad Europa taptų kaip Trumpo Amerika, tai kalbam apie Orbano variantą, su sienomis, su žmogaus teisų pažeidimais, bet vis tik yra žymiai daugiau Europos žmonių, kurie kitokią perspektyvą mato, tų, kurie gina prieglopšio teisę, žmonių teisės ir Europa turi būti toks žemynas, kuriame žmonės norėtų gyventi ir galėtų gyventi. Ir aš norėčiau sužinoti labai aišku atsakymą iš tavęs išgirsti, kad mes E, stovime e, naujos, naujo, naujo kelio akivaizdoje. Ir e, mano konkretus klausimas būtų toks. Yra rasistinių jėgų, kurios norėtų australietišką modelį pritaikyti, kai prieglopšio siekiantieji turėtų būti laikomi trečiose šalėse ir prieglopsis turėtų būti svarstomas, prašymas turėtų būti svarstomas ten. Ar būtų galima garantuoti teisę žmonėms siekti prieglopšio ES teritorijoje? Mano klausimas yra apie Libiją, bet aš norėčiau iš tavęs išgirsti dar aiškesnį atsakymą. Taksomikė. Labai ačiū už klausimą. Pone Björk, aš atsakysiu angliškai. Uh, I, I agree with you. Sutinku su tavim, kad pasauliniu mastu matome, jog iškilo labai rimtos grėsmės migrantams ir jų teisė į prieglopsti. Ir tai, manau, yra gazinantis dalykas. Būtent todėl taip svarbu, e, kad mes puoselėtume, saugotume europietišką gyvenimo būdą, nes e, tas gyvenimo būdas taip pat reiškia ir tai, kad sutartise labai aiškiai pasakyta, jog e, egzistuoja teisė prašyti prieglopsčio. E, kaip komisijos nare visada ginsiu mūsų pagrindinės vertybės ir sutartis. Tai akivaizdu ir tuo turėtume didžiuotis. Būtent tuo mūsų sąjunga skiriasi nuo kitų pasaulio regionų. Čia yra aiškios pabėgėlių teisės, teisė jiems prašyti prieglopsčio. Taip pat e, yra, mes esame aiškiai pasakę, už kokias vertybės kovojame esame pasirengę tai daryti ES viduje bei pasauliniu mastu. You, ačiū toliau, ponė Bjork. Labai ačiū. Aš dar vieną aiškesnį atsakymą norėčiau išgirsti. Ar bus pateikta konkrečių pasiūlymų dėl tuos ekstra, ekstrateritorinės ir tai trečiųjų šalių prieglošio nagrinėjimo uh, sistemos? Aš kalbu apie Lindiją, apie Libiją. Uh, ten uh, žmonių uh, dokumentai yra svarstomi ES vardu. Ar jūs bandate kitaip sutvarkyti bendradarbiavimą su Libija? Ar bus kalbama daugiau apie saugus, legalius kelius? Ir mes e, parlamento darbe apie tai kalbame, bet tai yra labai sunki teisinė priemonė. Mes suprantame, kad čia reikia užsienio politikos manevrų. Ar jūs galėtumėt garantuoti, kad ES saugumo politika išliks humanitariška ir bus prisidedama prie legalių kelių ieškojimo? Pone Johansson, jūsų eilė. You, Ačiū, ponė Bjork. Dėl Libijos visų pirma. Neįsivaizduoju kad situacija kažkaip Libijoje pagerėtų, jeigu ES nutrauktų bendradarbiavimą. Žinome, kad Libijos pakrančių apsaugos pajėgos e, kelia grėsmę žmogaus teisėms ir jas pažeidinėja. Mes turime šviesti, mokyti e, Libijos pakrančio apsaugos tarnybos darbuotojus, e, kaip, pa, kaip ginti žmogaus teises jų veiksmuose. Galime grįžti prie to, ką reikia nuveikti Libijoje, bet nemanau, kad bendradarbiavimą nutraukus e, su humanitarinėmis organizacijomis veikiančiomis Libijoje, jungtinių tautų pabėgėlių biurų veikiančių ten, taip pat nematau, kaip tai galėtų pagerinti labai sudėtingą pasibaisėtiną padėtį Libijoje. Dėl asmenų perskirstimo bendradarbiavimas su jungtinėmi tautų pabėgėlių e, biuru yra labai svarbus šiame, šioje srityje. Manau, kad asmenų perskirstimas yra labai svarbus aspektas užtikrinant teisėtus kelius pakelti, patekti į Europą. Tikiuosi, kad suintensyvinsime darbą šioje srityje su valstybėmis narimis. Ačiū, ponė Johansson. Dabar žodis vėl socdemams. Žodis kolegai Javier Moreno. Prašau, žodis jums vienai minutį. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Johansson. Noriu E, pasisveikinti su jumis, jau beveik pabaiga jūsų klausimų. Kaip sakėte, lyčių lygybė yra mūsų politinės frakcijos šerdis ir DNR dalis, todėl labai vertiname jūsų pasirižimą įtraukti lyčių lygybės aspektai visas jūsų politikos rytis. Noriu uh, paklausti apie uh, aukų apsaugą, ypač nukentėjusias moteris bei vaikus, mergaitės. E, prekyboje, prekyba žmonėmis susijusius dideliais pinigais, milijonais eurų. Todėl busimoji komisija turi pasiūsti aiškę žinę valstybėms narėms, kad šios sustiprintų bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir užtikrintų prieigą aukoms prie teisingumo. Taigi noriu paklausti, kaip užtikrinsite 2011 direktyvos dėl tinkamo elgesio su asmenimis įgyvenimą, ypač dėl moterų ir mergaičių apsaugos, kokias, kokius išteklius ir kokius finansus ketinate siūlyti skirti jos įgyvenimą. Ačiū. Pone Marino, žodis ponė Johansson. Ačiū, ponė Marina Sančias. Visų pirma, atsakydama į klausimą apie 2011 direktyvos įgyvendinimą, turėčiau aptarti konkrečius veiksmus ir vėliau jums suteikti atsakymą, o priekyba žmonėmis mane. Man ypač svarbi. Ir žinome, kad pusė e, asmenų, kurie tampa šios prekybos aukomis, yra Europos piliečiai. Tai ne, ne problema, kuri pas mus patenka per sienas, tai problema egzistuojanti ES viduje. Ir didžiulė dauguma asmenų tampančių auk, tos prekybos aukomis yra mergaitės arba jaunos moteris. Ir labai svarbu suintensyvinti pastangas kovojant su asmenų žmonių priekybą. Ir turiu, noriu pasakyti, kad esu pasirengusi svarstyti naujus teisės aktų pasiūlymus šioje srityje, nes mes žinome, kad nusikaltėliai labai daug išdirba iš tų aukų išnaudojimo, tų, tų merginų panaudojimo. Todėl esu pasirengusi svarstyti naujus teisės aktų pasiūlymus šioje srityje. Taip pat noriu pasakyti, kad esu pasirengusi svarstyti naujos strategijos kovai su žmonių priekyba pasiūlymą. Manau, kad mes ES turime nuveikti daugiau šioje srityje, nes gėdinga, kad 50 procentų tų tos prekybos aukų yra ES piliečiai arba pilietės. Turime daugiau padaryti. Ačiū, ponė, ponė Morino. Ačiū, pirmininkė. Laimė, jūs nesate viena šioje kovoje. Yra ES koordinatorė elgės, dėl elgesio su žmonėmis, yra Europolas. Uh, bei veikia kovos su asmenų kontrabanda centras prie Europolo, kaip ketinate išplėsti savo galės, bendradarbiavimą, stiprinti su tomis institucijomis. Ir noriu užduoti vieną klausimą apie e, ne, suaugusių nelydimus nepilnamečius, ypač pažeidžiama visuomenės grupė. Kai, ką darysite, kad apsaugotumėte juos nuo piknaudžiavimo, seksualinio išnaudojimo, taip pat neteisėtos priekybos mm, žmonių organais ir kaip stengsitės padėti tokiems žmonėms, kurie tampa įvairiaus piknužiavimo aukomis ir kurie yra šešėlinėje vis, visuomenėje mūsų šalise. Ačiū, ponia Marina Sančias. Visose šiose sritise turime padaryti daugiau, dirbti daugiau drauge. Aš esu atsakinga už daugelį tų institucijų, uh, kurios galėtų pagelbėti, bet turime kovoti su nebaudžiamumo kultūra. E, kalbu apie prekybą žmonėmis. Taip pat turime padėti aukoms. E, mielai pateiksiu daugiau informacijos apie pasiūlymus, kurie bus teikiami. Ir e, kuomet atliksiu vertinimą ir žinosiu, kokius pasiūlymus galima teikti. Ačiū, ponė Hansen. Dabar žalieji. Žodis kolegai Damien Kareme. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Johansson. Atėjau iš šiuos klausimus nusiteikęs pozityviai. Dalis jūsų pasiūlymų man priimtina. Uh, E, tačiau kai kas man kelia nerima. Dažnai šiuose klausimuose užmirštame, kad už mūsų žodžių yra vyrai, moteris, vaikai, kurie nepaprastai kenčia, kartais ir miršta. Todėl reikia labai skubių atsakų. Mes supratome, kad jūs norite, e, kad e, asmenys ieškantis prieglopščio neliptų į laivus. Tačiau ką daryti su asmenų gelbėjimu jūroje? Taip pat supratome, kad norite, jog e, vėl pajudėtų iš mirties taško diskusijos dėl Dublino reglamento e, pe, peržiūros. Tačiau nepasakėte, ką darysite su taryboje įstrigusiu klausimų sprendimų, dėl, dėl kurių balsuoti reikia vienbalsiai. Kaip pasiekti, kad taryba siektų sutarimo kvalifikuotą balsų daugumą, o ne konsensuso pagrindu. Ar, ar tai ne pretekstas e, vengti kažko? Pone Johansson, žodis Jums atsakyti šį klausimą. Ačiū, ponė Karėm. Aš atsakiau jau į daug klausimų apie asmenų gelbėjimą, paaiškas atvirą jūrą ir gelbėjimą. Neturiu kitų atsakymų. Uh, Man atrodo, reikia naujo konstruktyvaus požiūrio, e, remiantis preliminariu susitarimu pasirašytų Maltoje praėjusią savaitę. Jis bus svarstamas Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje, kaip suprantu, kitą savaitę. Tikiuosi, kad tai atvers naujus kelius priekin. Ir savo darbe tikiuosi pasiekti tvaresnio požiūrio į šį klausimą ir uh, Būsiu pasirengusi grįžti į jūsų e, komitetą ir tą klausimą aptarti. Paieškos ir gelbėjimo atviroje jūroje klausimą. Dublino reglamento klausimas ir taryboje įstrigusių teisės aktų svarstymas nebūtų laimingesnio žmogaus už mane, jei man pavyktų jį e, pajudinti iš mirties taško, nors tai jau buvo bandoma daryti. Tai yra viena iš mano labai sudėtingų ir sunkių užduočių pabandyti e, pasiekti pažangos čia. Kaip sakiau, reikia, man reikės pasitelkti visą savo patirtį ir tikriausiai, man, reik, tikriausiai reikės kitų pasiūlymų, kurie bus teikiami tuo pat metu, kad situacija pajudėtų iš aklavėtės. Ir kaip jau sakiau, kalbėdama anksčiau, kaip busimoji komisijos narė, jeigu aš būsiu patvirtinta, uh, Aš žinoma, pradėsiu darbą nuo dialogo, ieškodama kiek įmanoma platesnio sutarimo. Tačiau galų gale reiks žengti žingsnį priekin ir priimti sprendimą dėl naujo pakto. Ačiū, ponia Hansen, ponia Karemai, galimybė jums vieną minutę užduoti papildomą klausimą. Taip, reikia įvertinti dabartinių priemonių taikymą prieš imantis naujo pakto. Jūs sakėte, kad vertinsite prieglopščio priemonių įgyvendinimą, tačiau per kokį laiką tas vertinimas bus parengtas. Ir taip pat, jeigu bus teikiamas visiškai naujas pasiūlymas, jis turi būti paremtas tuo tą vertinimo ataskaitą. Ir taip pat, rengiant šį paktą, reikėtų įtraukti vis, visuomenės atstovus į, į ir jiems užtikrinti galimybę dalyvauti. Pone Johansson, jau yra patikta visai lė pasiūlymų susijusių su prieglopščio klausimais. Nenoriu pradėti nuo pradžių. Aš tikiuosi, kad galime remtis tuo mm, darbu, dideliu darbu, kurį jau nuveikė parlamentas. Ir mano pasirinkimas nebus viską pradėti nuo nulio, bet tęsti darbą, kuris jau pradėtas. Bet reikės atlikti visą darbą išsiaiškinant, ką reiktų padaryti, kad situacija pajudėtų iš aklavdės. Aš esu pasirengusi nuolatos informuoti komitetą šiomis temomis ir bendradarbiauti šiuose sritise. Ačiū, ponė Johansson. Ir dabar e, paskutinis raundas. Vėl žodis Paulo Rangel. Prašau. Atsiprašau, padariau klaidą, sako pirmininkas. E, Renew frakcijos atstovas turi žodį dabar. E, žodis ponui Moritz Körner. Dėkui, ponė Praminkė, kalbėsiu vokiškai, ponė Johansen. Europos saugumo politikoje kažkas netaip vyksta. Iš 22 islamitiškų teroristinių išpolių nuo 14 metų Europoje 20, uh, e, iš tų 22 atvejų vienas iš teroristų buvo bent jau žinomas policijai. Na ir norint pagerinti policijos bendradarbiavimą buvo renkama vis daugiau duomenų. Na ir tikimasi taip. Uh, rasti greičiau adatą šieno E, šieno kupetoj padidinus tą kupetą. Taigi, ar ketinate e, numatyti dar platesnį duomenų rinkimą, siūlyti atitinkamą direktyvą dėl duomenų rinkimo, saugomą ir taip toliau. Dėkoju ir atsiprašau. O dabar ponė Johansson. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Kirner. Turiu pasakyti, kad Aš e, sutinku su jumis dėl daugelio aspektų. Turime gerinti bendradarbiavimą tarp policijos pajėgų bei su Europolu Europos Sąjungoje. Kaip sakiau, atsakydama į anksčiau užduotą klausimą, skubiausias, būtiniausias dalykas dabar pasitikėjimas. Reikia, kad būtų pasitikėjimas, kad e, taip policijos paėgos dirbtų drauge čia ir turime dirbti ir panaudoti turimus duomenys. Turime daugybę galimybių, kurios šiandien dar nėra išnaudojamos. Tai turėtų būti mūsų dėmesio centre. Netmetu galimybės, kad gali prireikti naujų pasiūlymų, bet manau, kad tikrai turi, turime, galime daug nuveikti, įgyvendindami sprendimus, kurie buvo priimti, taip pat stiprindami tarpusavę pasitikėjimą, kad galėtume dirbti drauge ir taip kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu. Sie haben das Wort. Dar kartą žodis, ponai Kirner. Na, džiugu girdėti, kad visų pirma ketinate e, dirbti siekiant padidinti pasitikimą tarp už saugumą atsakingų institucijų. Taigi turiu du konkrečius klausimus. Na, kai kalbame apie pasitikėjimą, tai yra atitinkamas pasiūlymas dėl elektroninių įrodymų, kuris padėtų užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp skatingų institucijų, ar ketina toliau dirbti ties šiuo pasiūlymu. Be to, ar nemanote, kad pasitikimą stiprintų ir tai, jeigu prieš pratisant e, dar sėkis visų starimą būtų gautas parlamento pritarimas? I didn't follow the last question, sorry. Ne, nesupratau paskutinio klausimo jūsų. <laughs> Ar kitą sykį pratesant SWIFT susitarimą nebūtų prasminga gauti parlamento pritarimo? Ar esate apie tai pagalvojusi? Erklärung. Now it's back to you, Mrs. Johansson, to answer. Jums, ponia Johansson, atsakyti. Ačiū. Dėl elektroninių įrodymų atsakydama iš įklausimą turėsiu e, vėliau atsakyti, nes reikia atsižvelgti įvairiausius aspektus. O jeigu kalbame apie tarptautinius susitarimus, esu pasirengusi konsultuoti su parlamentu. Hey, <laughs> Ir dabar galutinis, kal, paskutinis kalbėtas ponas Paulo Rangel. Uh, Žodis jums. Pone paskirtoji komisijos narė, noriu šiltai su jumis pasisveikinti ir užduoti paskutinį klausimą. Taip pat pasakyti, kad po šių klausimų, klausimų jūs būsite žinoma kaip sugrįžtanti komisijos narė, nes jūs nekada minėjote, kad jūs e, turėsite grįžti ir atsakyti į įvairius klausimus. Pastarysiais metais e, labai pasikeitė informacijos sistemų e, situacija, jos tarpusavyje turi būti saveikios. Savo atsakymuose raštu jūs e, sakėte, kad reikia dirbti ir to siekti, tačiau e, mes esame susidūrę su kai kurių frakcijų, pažiūrėjau, demų frakcijų pasipriešinimu, e, einant prieki šiame darbe. Ir pavyzdžiui, jūsų frakcija, politinė partija, socdemai balsavo prieš vis sistemos pažangą. Taigi turit omeny socdemų poziciją, ar, ar, ar, ar įsipareigojate čia, kad laikysitės aiškios linijos ir skirsite reikalingą biudžetą, kad ta sistema pradėtų visapusiškai veikti. Be to, mes manome, kad vaikai E, bus geriau apsaugoti, jeigu pradėsime imti pirštų atspaudus nuo, e, iš vaikų nuo šešių metų amžiaus. Ar, mano, ar jūs palaikysite tokį teisės akto pasiūlymą komisijoje? Žodis jums, ponė Johans. Jei teisingai esu informuota, dabar vyksta trišalio dialogo dėrybos dėl šio pasiūlymo teisės akto, ar ne? Tikiuosi, kad E, darbas vyks sklandžiai, dialogas vyks sklandžiai, bet nebūtų išmintinga iš mano pusės e, patvirtinti darbų tvarkaraštį prieš įvykstant toms trišalio dialogo dėryboms. Aš tikiuosi, kad mums pavyks jas, e, tuos sprendimus įgyvendinti, nes mums tikrai jų reikia. Jūs sakėte, kad neatsakiau komitete užduotus klausimus. Žinoma, komitetas priims sprendimą ir įvertinti Ar aš atsakiau tinkamai ir tiksliai? Ne, aš tai vertinu. Again? Pone Randžel, e, galimybė papildomam klausimum. Aš e, pasižymiu jūsų atsakymus ir norėčiau pakalbėti apie svarbę jūsų atsakomybės dalį, kuri nebuvo aptarta šiandien čia, nes neįmanoma šiandien visko aptarti ir konkrečiai tai yra saugumo išorės ir e, vidaus matmens didesnio nuseklumo užtikrinimas. E, informacija internete, kišimasis į e, rinkimų procesus yra egzistuojantis dalykas ir ES turėtų pasiūlyti ryštingą atsaką. E, šioje srityje. Taigi, ką ketinate per kitus metus daryti, nuveikti šioje srityje, kovojant su bandymais kištis ir, ir rinkimų procesus, ypač internete, ponė Hanson? Ačiū. Aš su, sutinku, kad išorės ir vidin, vidaus saugumo matmenys yra labai susiję, turime dirbti čia. Tai svarbus aspektas. O jeigu kalbame apie konkrečias grėsmės demokratinėms procedūroms, Tai šioje srityje turėsiu glaudžiai dirbti su kitais komisijos narys atsakingai su šią sritį, nes labai svarbu apsaugoti mūsų miestus, visuomenę ir demokratiją. Tai bus tikrai labai rimta užduotis. Okay. Taip. Taip. Šis antrasis klausimų ir atsakymų etapas baigėsi. Ir pereiname prie baigiamosios kalbos pagal žaidimo taisyklės, pagal darbo tvarkas taisyklės. Kad teisingai suprastumėm, kas yra teisės procesas, supraskite, kad dabar suteikiamas galutinis žodis jums. Gerbiama kandidatė į komisijos narys, ponė Johansen, dėkoju jums, dėkoju ir jums visiems, gerbiami parlamentarai, už tai, kad laikėtės parlamento drausmės, kalbėjote tiek laiko, kiek numatyta kad mes šį svarbų politinės e, parlamentinės kontrolės darbą galėtume gerai atlikti, taip mes patikriname kiekvieno komisijos nario tinkamumą ir charakterį. Šiuo atveju mes kalbame apie vidaus reikalus. E, Pone Ilvo Johansson, ji jos klausimas įvyko labai uh, E, geroje atmosferoje pastarąsias dvi valandas ir 50 e, minučių. Dabar laikas jūsų galutiniam žodžiui, baigiamajam žodžiui. Jūs turite teisę baigti šį pokalbį, pasakydama trumpą baigiamąją kalbą. Siūlyčiau nelgiau kaip penkias minutės. Dar kartą žodis jums. Thank you for the effort and endeavor that you have carried out in order to please. Ačiū už jūsų pastangas ir e, norą patenkinti mūsų kolegas ir atsakyti į visus klausimus ir įvardintas problemas žodis jums. Thank you. Labai ačiū gerbiamas pirmininkė, ačiū gerbiamiems komiteto nariams. Aš, kaip pradžioje sakiau, e, šiame komitete yra labai daug kompetencijus ir aš nesuklydau. Čia yra labai daug žinių apie tai, kaip e, kiekvienos valstybės narės reikalai klostosi praktiškai. Jūs esate iš tiesų ES piliečių atstovai. Todėl aš tikiuosi, kad aš galėsiu su jumis glaudžiai bendradarbiauti per artimiausius penkerius metus. Tikiuosi, kad e, e tą galėsiu su jumis daryti ir labai to laukiu. Jeigu, aišku, mane patvirtinsite. Man atrodo, kad pradedame bendrą darbą. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime sukurti politiką, kur yra itin svarbi mūsų piliečiams. Ir migracija, ir saugumas yra pagrindiniai piliečių prioritetai. Tai temos, kurios turi būti sprendžiamos Europos lygmenių, taip mano piliečiai. Taigi mes, mums tenka prievalė E, pasiekti rezultatų. Kaip jau anksčiau sakiau, man akivaizdu, kad mes turime ginti savo vertybės ES viduje. Taip pat turime nepamiršti, kokį poveikį mūsų taisyklės daro už ES ribų. Aš manau, kad ES turėtų visuomet rodyti pavyzdį. Pagrindinės teisės niekuomet e, nebus antrailės reikšmės e, interesas Kalbant apie migraciją, aš e, siekiu šią sritį sureguliuoti. Mūsų bendri pasiekimai bus e, įvertinti, jeigu mes sugebėsime kokybiškai apsibriežti ateities kelius. Aš manau, kad mūsų ateities keliai turi būti europietiški, mes turime siekti e, tvarių, prognozuojamų, valdomų sprendimų pagristų žmogaus teisėmis ir vertybėmis. Mums akivaizdžiai reikia bendrų Europos sprendimų, kad mes galėtume suvaldyti migracijos sistemą. Taip pat mums reikia tvaresnių, patikimesnių ir ilgalaikių sprendimų uh, paieškos ir gelbėjimo sistemoje. Turime galvoti apie legalius patekimo ES kanalus. ES turėtų sutvarkyti prieglopšio uh, gavimo teisės sistemą. Uh, E, prieglopščio prašymai turi būti greitai ir individualiai nagrinėjami. Asmenys, kurie neturi teisės pasilikti ES, turėtų būti gražinami pagal mūsų teisės aktus ir taisyklės oriomis sąlygomis. Tai yra neatsiejama nuo mūsų kovos su kontrabandininkais ir žmonių priekyba. Uh, turime kalbėti apie vaiko interesų geriausią apsaugą, apie lyties perspektyvą. Tai e, turi atsispindėti būtinai, kuriant bet kokią mūsų politiką. Dėl saugumo e, saugumo klausimų ir labai daug kas yra nuveikta, bet mes turime padaryti daugiau. Mano nuomonė, turėtume nebejodami žengti tolesnių žingsnių, kad Europos bendradarbiavimas pagerėtų ir kad būtų pagerintas teisės saugos institucijų bendradarbiavimas. Kaip aš jau sakiau, pasitikėjimas yra labai svarbus siekiant bendradarbiavimo šioje srityje. Bendrai geresnis bendradarbiavimas mano srityje yra būtinas, kad piliečiai tikėtų ES projektu. Kaip jau pabrėžiau anksčiau, kompromisai ir bendradarbiavimas yra Europos e, bendro gyvenimo pamatas – pagal portfelį, kurį um, man patikėjo prieš tris savaitės, aš sieksiu solidesnių europietiškų sprendimų, geresnio bendradarbiavimo ir stengsiu sustiprinti pasitikėjimą. Pasitikėjimas turi būti mūsų bendro darbo šerdis, ar kalbėtume apie bendradarbiavimą tarp ES institucijų, su valstybėmis narėmis ar su ES piliečiais. Pasitikėjimas turėtų būti Europos uh, sąrangos cementas. Taip aš ketinu uh, E, dirbti, jeigu jūs mane patvirtinsite. Ir kaip jau sakiau, aš labai tikiuosi, kad galėsiu sugrįžti ir bendradarbiauti su jumis, e, su šiuo komitetu, kuris yra sukaupęs aukšto lygio kompetenciją, kompetenciją ir yra atsidavęs šiai sričiai. Ačiū. Ačiū komisijos kandidatė. Ilva Johansson, aš norėčiau ne tik tribūnoje sėdinčių Libe komiteto narių vardų, bet ir iš tribūnų sėdi, ir tribūnose sėdinčių Libe komiteto vardu, e, narių vardu pasakyti, kad mes džiaugiamės, kad jūs esate šio portfelio e, statulos viršuje. Aš noriu jums pasakyti, kad jūs e, teisingai pastebėjote, kad Libė komitetas yra gyvybingas, klestintis, bujojantis. Pažiūrėkite, dalyvių skaičius yra nepaprastai didelis iki pat paskutinės klausimo minutės. Dvi su pusę valandos praėjo. Tai šitą sako. Libė komitetas yra taip atsidavęs šioms pla, šiam plačiam temų diapazonui, kuris eina į jūsų portfelį, e, migracijai, asmen, Šengeno paketas, prieglopščio klausimai, visos agentūros, kurios įeina į lybę komiteto konsteliaciją ir aišku saugumas. Ankstesnėme, e, ankstesnėje parlamento kadencijoje pats komisijos narys E, asmeniškai buvo už tai atsakingas, buvo atskiras portfelis tada skirtas, o jūs dabar turėsite apimti dviejų anksčiau buvusių komisarų e, įgaliojimus. Taigi, jeigu jūs busite e, paskirta, bus labai gerai ir tai, kad jūs esate kandidatė, jau yra labai gerai. Šis pokalbis tarp mūsų nesibaigia, pokalbis tęsiasi. Aš jums dėkoju už tai, kad pasikeitėte nuomonėmis su mumis per šį procesą. Jeigu leistumėt, aš dar norėčiau vieną dalyką pridurti. E, išrinktoji komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen labai aiškiai pasakė plenarnėme posėdėje sakydama kalbą Europos parlamente. Tada, kai mes palankiai išbalsavome už ją kaip tinkančią Europos komisijos pirmininkui. Taigi tada ji pasakė, kad darys viską, ką gali, kad sustiprintų Europos parlamento gebėjimus, įskaitant ir e, teisėkūrinę iniciatyvą, kurią galėtų iškelti Europos parlamentas. Vadinasi, tokiame kaip mūsų komitete, kuris yra iš tikrųjų įstatymą kurianti institucija, komitete, kuris iš tikrųjų kuria teisės aktus. Garbės požymių būtų galimybė iškelti iniciatyvą. Libe komitetas galėtų patvirtinti iniciatyvas, kurios būtų perdėtos parlamento plenariniam posėdžiui. Galėčiau pateikti pavyzdį. Buvo rengiamas pranešimas mūsų iniciatyva ir man teko garbiai renkti jį humanitarinių vizų pranešimas. Akivaizdu, kad Libe komitetas turi labai plačią kompetenciją. Tai akivaizdžiai matosi, Nes Libė komitetas net aštuonių paskirtųjų komisijos kandidatų klausimuose dalyvaus kaip pagrindinis komitetas, kaip asocijuotasis komitetas, kaip kviestinis komitetas. Bent aštuoniuose. Aštuoni komisijos nariai turės būti patikrinti e, Libė komitete. Nėra nei vieno portfelio, kuris išskirtinai priklausytų tik tai Libė komitetui. Todėl mes e, per šį klausimą nesidalinome garbę su niekuo. Būtent jūsų portfelis e, patenka grinai tik į mūsų komitetą. Jūs matot, kiek daug potencialo yra, kiek daug energijos yra komitete. Per klausimų e, etapą jūs tą akivaizdžiai matėte. Labai ačiū Jums ir aš noriu tik pranešti, kad koordinatoriai susitiks vertinti jūsų kandidatūrą šiandien vėliau, 19 valandą tikslę e, susitikimo vietą pranešime koordinatoriams, kad galėtume įvertinti šio klausimo rezultatus. Ačiū e, komisijos nario Ulva Johansson. Posėdis baigiamas.